Possiamo iniziare la nostra riunione. Labadiena, kolegos, susėskite, prašyčiau, galėtume pradėti posėdį šiandien. E, kaip ir, vis, kaip ir dažniausiai, neturim pakankamai daug laiko. Pradėkime darbus. Pirmiausia, patvirtinkim darbo tvarkę. Vieną detalę norėčiau paminėti susijusią su dešimtuoju darbo atvarkės punktu. Šiandien iš ryto vyko žmogaus teisų pakomitetyje diskusija, per kurią ponia Heidi Hautala, rengianti mūsų pranešimą apie ES politiką žmogaus teisų gynėjams remti, pasiūlė, kad jos pranešimo šiandien po pietų komitetas neaptarinėtų. nes e, žmogaus teisų pakomitėtėje vyko labai plati, gili diskusija ir buvo pasiektas bendras sutarimas dėl jos teksto. Jos tekstas susilaukė daugumos paramos. Taip pat buvo susitarta dėl kompromisinių e, pakeitimų, kuriuos, dėl kurių galėsime balsuoti. Suteiksiu žodį pačiai uh, Hautalai, ji galės paaiškinti, bet e, kol kas aš tik siūlau atidėti šio punkto svarstymą. Galbūt e, kažką galėtume padaryti, atrodo, yra techninė problema, vokiečių kalbos nesigirdi. Pone Hautala. Gal galėtumėt mikrofoną arčiau kalbėtojas pristumti, nes nesigirdi jos. Please uh, uh, approach the micro to ah, the lips. Thank you. Yeah. No niin. Niin, arvoisa puheenjohtaja. Dabar jau viskas gerai. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš Taigi norėjau E, pakomentuoti savo pranešimą, kuriam yra pateikta pakeitimų. Ir pakomitetėje vyko labai išsami ir plati diskusija šią temą. 170 pakeitimų, dauguma iš jų dar pagerina pranešimo kokybę, kaip kolegos e, užsiminė, mes galėtumėme kitą kartą iškart balsuoti dėl šio pranešimo užsienio reikalų komitete. Taigi 170 pakeitimų komisijos žodžiais tai liudyja apie temos svarbą, susidomėjimą. Šią klausimą būtų gerai, jog birželio mėnesį plenarinėje sesijoje mes e, svarstytumėme šią temą, nes e, vyriausiai įgaliotinė tikrai mielai sudalyvautų diskusijose. Inizio, accettiamo questa proposta. Jeigu sutinkate, galime su ponios Hautalos pasiūlymu sutikti. Ir dešimtojo klausimo šiandienos, šiandien neaptarsime. Perklis, perkelsime šį punktą į kitą posėdį. O dabar pirmininko pranešimai. Dėl mūsų posėdžių tvarkaraščio. 14 dieną, trečiadienį 18 val. įvyks pasikeitimas nuomonėmis su ponu Deteranka, kuris yra Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas, atsakingas už politinius reikalus. Diskusijos tema bus konfliktų prevencija ir tarpininkavimas juose. Peržiūrėsime taikos kūrimo mandatą. Kitas posėdis yra planuojamas 15 dieną ketvirtadienį su Stefano Sanino, kuris yra išorės santykių generalinio direktorato generalinis direktorius, atsakingas už Latino Ameriką ir e, Centrinę Aziją. Jis pristatys dėrybas dėl asociacijos sutarties tarp ES ir Latino Amerikos. O dabar galim patvirtinti protokolą e, posėdžio, kuris įvyko kovo, 3 dieną ir vasario, kovo 8 dieną ir vasario 23 dieną. Protokolas jums išdalintas, jeigu niekas neturi komentarų, tada teigiame, kad protokolas patvirtintas. Puiku, tada pereiname prie penktojo punkto. Būtinybė sukurti ES strategiją Pietų Kaukazui. Ponui posildžodis. Atsiprašau, ponė pirmininkė, negaliu taip greitai suvirškinti tos informacijos. Jūs ką tik informavote, jog bus posėdžiai e, balandžio 14-15 dienomis. Tikrai nenoriu abejoti e, būtinybę, kadangi mes tikrai sustiksime su labai aukštais ir svarbiais pareigūnais. Tiesiog norėjau iš principo pasakyti, kad egzistuojanti tendencija trečiadienį ir ketvirtadienį frakcijų posėdžios e, metu e, bandoma įkišti e, komitetų posėdžius. Mes juk turime pasirinkti plenariniai sesijai, turime savo sustikimus rinkiminėje apylinkėje ir taip toliau. Konstatuoju, jog vis daugiau posėdžių vyksta ketvirtadienio popietė frakcijų sustikimų savaitę. Anksčiau taip nebuvo, nes jeigu tokios tendencijos nesigeis, rinkėjai pamirš apie mūsų egzistavimą. Sì, eh, prendiamo atto delle sue osservazioni e certamente eh, eh ci... Atkreipsime dėmesį jūsų pastabas. Taip, turėsime pamastyti apie tai. Tačiau susitikimas kuris numatytas trečiadienio popietę ir ketvirtadienio rytą. Aš nemanau, kad jie turėtų susikirsti su frakcijos posėdžiai, posėdžiais vykstančiais trečiadienio vakarą ir ketvirtadienio rytą. Taigi bet kuriuo atveju mes atkreipsime dėmesį į jūsų pastebėjimus. Pone pirmininkė, esmė ne ta, kad posėdžiai persikerta su frakcijų posėdžiais, bet kertasi su mūsų e, veiksmais e, rinkiminėse apylinkėse susitikimams su rinkėjais tai trukdo. Paprastai trečiadienį po pietų mes būdavom laisvi ir galėdome išvykti susitikti su rinkėjais, o dabar trečiadienį, ketvirtadienį prasideda papildomai posėdžiai, visa savaitė yra užkrauta ir susitikimams su rinkėjams nelieka tiek laiko, kiek reikėtų. Ačiū. Dunque, nel calendario uh, ufficiale che mi viene Pagal oficialų kalendorių, kurį man ką tik pateikė sekretorius, ketvirtadienio rytą vyksta oficialūs komitetų posėdžiai. Tokia yra nusistovėjusi tvarka. Taip vyksta mūsų įprastiniai posėdžiai. Nepaisant to, mes atkreipsime dėmesį į jūsų pastabas. Savaime suprantama, kad vyksta daug posėdžių ir mes pasistengsime pagalvoti, ką daryti ateityje, kaip atkreipti dėmesį į jūsų pastabas. Penktas klausimas. E, pranešimo projektas susijęs su Pietų Kaukazui skirta ES strategija. Pranešėjas yra ponas e, Kirilov. Šis klausimas jau buvo aptartas e, sausio 26 dieną Tačiau atsižvelgiant į tai, kad klausimas yra labai svarbus, buvo pasiūlyta maždaug 195 pakeitimai. Tai yra tikrai sudėtingas klausimas, reikėjo pranešėjų vesti diskusijas ir darybas su kolegomis. Energetikos komitetas mums atsiuntė savo laišką, kuriame yra išdėstytas ne vienas argumentas, ne vienas pasiūlymas ne vienas klausimas, į kurį dar atkreipti dėmesį ir pranešėjas norėtų apibendrinti tuos pasiūlymus kompromisinėme variante, kurį norės mums pristatyti. Taigi aš suteiksiu žodį ponui Kirilov ir jis galės mums atnaujinti informaciją apie kompromisinius pakeitimus, kuriuos jis teiks komitetui. Prašom. All, underline... Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti pagrindinę pranešimo mintį. Reikia įtvirtinti ES vaidmenį regione. Taip pat reikia pripažinti, kad būtina parengti Pietų Kaukazų skirtą ES strategiją. Norėčiau pasakyti, kad jūs esate visiškai teisus, sakydamas, kad Susidomėjimas šio klausimu yra labai didelis, buvo pateikta apie 300 pakeitimų. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms pateikusiems pakeitimus ir padarusiems savo indėlį į pranešimą. Ypatingai norėčiau padėkoti kolegai, kolegoms šešėliniams pranešėjams už jų pateiktus pasiūlymus. Šie pasiūlymai padėjo mums renkti kompromisinius pakeitimus. Mums pavyko sutarti dėl 34 kompromisinių pakeitimų, kurie apima didžiąją dalį kolegų pateiktų pakeitimų. Deja, negalėjome atsižvelgti į kai kuriuos iš pasiūlytų pakeitimų, siekdami išlaikyti pranešimo objektivumą ir neutralumą kai kurie iš pakeitimų būtų iškreipę pranešimo pusiausvyrą. Ir pusiausvėros klausimas yra ypatingai svarbus, ypač kalbant apie Rusijos ir Gruzijos konfliktą bei Kalnų Karabacho konfliktą. Be šių kompromisinių pakeitimų bus pasiūlyta keletas žodinių pakeitimų. Pone pirmininkė, jūs paminėjote, kad INTA ir ITRE komitetai parengė savo nuomonės, atsintė savo laiškus ir šiandien šiuos pasiūlymus aptarėme su šešėliniais pranešėjais ir siūlome keturis kompromisinius pakeitimus. Siūlome juos įtraukti į pranešimo projektą. Visi mes žinome, kad visos trys šalis dar turi nueiti ilgą kelią demokratijos uh, link ir ES vertybių gerbimo link. Tačiau mes turime pripažinti jų daromą pažangą siekiant priartėti prie ES ir vykdant rytų partnerystės politiką. Pranešime yra išreikšta kritinių pastabų, taip pat yra raginamos trys šalis toliau tęsti reformas. Dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes didelį dėmesį skiriame ES strategijai. Aš nenorėčiau, kad į šį pranešimą būtų žiūrima kaip į pažangos pranešimą. Du konfliktai - Kalnų Karabacho konfliktas ir Gruzijos konfliktas kliudo stabilumo įtvirtinimui regione, taip pat socialiniam ir ekonominiam vystimuisi. Todėl aš pabrėžiau, kad du konfliktai dar nėra išspręsti Todėl ES vaidmuo turi būti konstruktyvesnis ir efektyvesnis sprendžiant šiuos konfliktus. 2008 m. Rusijos Gruzijos karas parodė, kad išalyti konfliktai gali iškilti. Tai taip pat parodė, kad regionas yra labai jautrus dėl kilusio karo. ES suvokia, kad turi imtis svarbesnio ir aktyvesnio vaidmens regione, ypatingai užkertant kelią konfliktams ir juos sureguliuojant. Ypatingai būtina kalbėti apie Kalnų Karabacho konfliktą, kur ES apskritai nesėmo jokių veiksmų. Aš manau, nepakanka tik daryti pranešimų, jeigu ES siekia aktyviai vykdyti užsienio reikalų politiką. ES yra tarpininkė, kurią pripažįsta abi šalis ir ES buvimas nekelia jokių prieštaravimų. Taigi, aš tikiuosi, kad mūsų komitetas pritars tam, kad ES vaidmuo būtų aktyvesnis ir konstruktyvesnis. Ačiū. Ringraziamo il relatore onorevole Kirilov e diamo la... Ačiū. Ačiū ponui Kirilovui, poniai Brisažič, šešilinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo to, kad išreikščiau savo padėką pranešimo rengėjui. Mes su juo palaikėm labai puikų, e, puikius santykius, puikiai bendradarbiavome su pranešėjai ir su šešėliniais pranešėjais. Šešėliniai pranešėjai tarpusavėje labai puikiai bendradarbiavo. Tokiu būdu mums pavyko parengti daugiau negu 30 kompromisinių pakeitimų. Prisiminkime, kad iš viso pakeitimų buvo pasiūlyta iš pradžių apie 300. Darbas buvo milžiniškas. Labai noriu padėkoti sekretoriatui už labai greitą reagavimą Darbo buvo nepaprastai daug. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, tai yra e, ne kokia nors pasiektos pažangos ataskaita. Čia kalbame apie ES strategiją tam regionui. Čia bandėme išvengti tokios kraštutinės, ekstremalios pozicijos visomis kryptimis. Mes tengiame sukurti bendrą strategiją visam regionui, neišskiriant nei vienos ar kitos valstybės ar atskirų jos dalių susijusių su įvairiausiais konfliktais. Aš asmeniškai, kaip ir EPP, stengiau griežtai ir tvirtai apibrėžti ES vaidmenį karštuosiuose taškuose, ypač kai kalbam apie laisvą priekybą, kuri mums yra labai svarbi. Norime pabrėžti, ką laisvoji priekyba E, turi reikšmingo šio regiono raidai. Pabrėžėme Europos bendros saugumo ir gynybos politikos dimensijos reikšmę. E, bendradarbiavimas yra ypač e, svarbus su tais regionais, kuriuose dar nėra užtikrintas deramas saugumo lygis ir iš kurio pabėgėlių daug išvyksta. Pabrėžėme ir ES vaidmenį rinkimuose, kokią pagalbą mes galime suteikti toms šalims, kad rinkimai būtų atviresni ir sažiningesni, o mūsų indėlis prie e, politinio skaidrumo būtų kuo didesnis. Vienintelis klausimas, e, kuriuo mums buvo sunku sutarti, buvo tai, kad e, Reikia vengti kritikos atskirų valstybių atžvilgių. Valsty, e, atskiros frakcijos laikėsi šiek tiek kitokios nuomonės, bet visi kalbėjome, kad reikia užtikrinti žiniasklaidos ir žodžio laisvę e, problema, matome, dabar plinta visame regione ir mes turime išreikšti nepasitenkinimą tuo, kad su žiniasklaida yra neteisingai elgiamas ir su aktyvistais. Aš norėčiau dar pateikti porą pakeitimų žodžių. Pirmiausia, tai būtų techninio pobūdžio pakeitimai. EPP frakcijos atstovas pateikė e, 24 pakeitimą, kuriame yra kalbama apie Euronės įsteigimą. Pakeitimu buvo siekiama pakeisti datą. Buvo nustatyta kovo mėnesio data. Dabar jau balandis, bet mes nieko dar nepadarėme. Todėl bus pakeistas pakeitimas žodžiu, kuris leis pakoreguoti tą datą. E, Tikiuosi, kad kolegos galės mane paremti dėl to. Dar viena problema mes EPP įžiūrime, kuri yra susijusi su 30 kompromisiniu pakeitimu. Čia prašysime, kad būtų balsuojama dalimis dėl antrosios dalies, tai yra paskutinės dalies, kur yra kalbama apie E, Juodosios jūros sąjungos įsteigimą. Čia norėtume, kad būtų balsuojama atskirai. Tokiu būdu turės visi galimybę balsuoti arba už abi dalis, arba tik už vieną iš jų, kas norės galės antrosios dalies išvengti. Mes tarėmės su kitomis frakcijomis, kad jos pritartų EPP pageidavimui. Ačiū. Grazie, onorevole Ibrizagic. Ačiū, ponė Ibrizagic šešilinė pranešėja Liunaček. Ačiū ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti pranešėjui, šešiliniams pranešėjams, sekretoriatui už sunku darbą bei e, sėkmingą darbą, kas svarbiausia. Savo frakcijos vardu noriu palaikyti pranešėjo pateiktą pranešimo tekstą bei sutartus kompromisus. Pritariu kolegoms Mums reikia bendros strategijos visam regionui. Turėtumėme panagrinėti, kaip ES galėtų sustiprinti savo vaidmenį santykiuose su tomis šalimis įvairiose srityse. Žinome, kad ten yra žiniasklaidos laisvės trūkumų visose trijose šalise. Tos problemos vienur aktualesnės, kitur mažiau aktualios. Bandome apie tai minėti, kalbėti, bet nesigiliname per daug. Toliau žmogaus teisės, žmogaus teisų pažeidimai, žmogaus teisų gynėjai, taip pat parlamento veikla, civilinės visuomenės, vietinės visuomenės, atsiprašau, etninės mažumos. Visos šios temos aktualios visoms trims šalims tik aktualumo lygis skirtingas. Todėl turime pagalvoti, ką ES gali padaryti, stiprindama demokratiją, žiniasklaidos, išraiškos laisvę. Taip pat ES turėtų tapti tarpininkė bei vadovautis rimbo bei meduolio politiką, spausti vyriausybės kitas visuomenės dalis, kurios nori priartėti prie europinių vertybių bei europietiškos demokratijos, tačiau kartu turime siūlyti pagalbą, kai jos tik reikia. Vienas iš klausimų, kuris man padarė didelį įspūdį, praėjusią savaitę buvau Gruzijoje kartu su delegacija, man padarė įspūdį e, e, sien sienų pietų Osetijos sienų klausimo sprendimas, taip pat santykiai su Azerbaidžanu. Taigi bandoma spręsti įsisenėjusius konfliktus, bandoma mm, atšildyti sušalusius santykius, bandoma gerinti mm, gyvenimo kokybę Gruzijoje. Po karo 200 tūkstančių pabėgėlių buvo, taigi tikrai daug tokiai nedideliai šaliai. Todėl mm, šiame pranešime būtina turėti visus šiuos dalykus. Aš pasiūliau keletą kompromisų, jūs juos turite. Džiaugiuosi, kad pavyko susitarti dėl 26-ojo, kur sakoma, išreiškiamas susirūpinimas augančiomis išlaidomis gynybai įvairiose šaliu, šalise tai tikrai neturėtų būti susilpninta, kadangi įta, nuo to priklauso įtampa regione. Kita tema kalbame apie žiniasklaidą ir EUTEL SAT e, problematiką bei Gruzijos visuomeninį transliuotoją. Taigi e, nuo šiol rusiškai kalbantis Gruzijos gyventojai gali klausyti tik Rusijos transliuojamų programų, o ne Eutelsat, europietiškosios versijos. Taigi tie kompromisai yra labai svarbus. Toliau vienas žodinis pakeitimas, šeštasis, aš jį pateikiau. Ten tiesiog pritariu pranešėjui Norėčiau, kad pirmojoje dalyje būtų parengta valstybinė strategija dėl okupuotų teritorijų, o likusią žodinio pakeitimo dalį mes parengsime rengdamėsi plenariniai sesijai. Taigi rytoj balsuosime tik dėl pirmosios dalies. Dar kita tema - ištekliai energetika šių šalių atžvilgių, bet kartu energetikos, energijos išteklių tiekimas, tai aktualu Europos Sąjungai. Manyčiau, pagrindinė tema, ką gali nuveikti ES, stiprindama tas šalis, kurios nori vykdyti taikės, ekonominės, demokratinės reformas, kurti stabilę bei gyvybingą šalį, visuomenę bei aplinką. Ačiū. Ačiū poniai Liūnačiak. Dabar ponas Nikolai. Pone Nikolai. Žaliųjų šešėlinė pranešėja. Ačiū. Mūsų frakcija labai palankiai vertina šį pranešimą. Laikomės nuomonės, kad šis pranešimas liūdėja apie puikų frakcijų bendradarbiavimą. Dauguma mūsų frakcijos pakeitimų atspindėti kompromisuose. Sveikiname siekį vienodai traktuoti visą regioną. Manyčiau, visas regionas kartu turi dirbti, stengtis, e, kovoti su kariniais konfliktais, stiprinti taiką. Dėl taikos atvirtinimo mes pažymime, kad viskas gerai, diplomatiniai santykiai tarp šalių vystosi teigiamą kryptimį. Manome, kad visiškai teisingai susitelkama ties humanitarinė padėtimi, ypač e, ties pamirštais žmonėmis, kurie yra ilgalaikiai pabėgėliai, tokių yra daugiau nei 200 tūkstančių, bent jau tokie skaičiai pateikiami. Tas ypač aktualu tokioms okupuotoms teritorijoms kaip Kalnų Karabachas. Sveikiname viską dėl žiniasklaidos laisvės, e, žmogaus teisų ir taip toliau. Balsuosime už šį pranešimą. Ačiū poniai Nikolai. Dabar pirmasis mūsų komiteto pavaduotojas bei šešėlinis pranešėjas ponas Provera. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti pranešėją su tikrai puikiai atliktų darbu. Ačiū sekretoriatoj už pagalbą. Tokia daugybė pakeitimų buvo pateikta daug Daug buvo klausimų paliesta, taigi du aspektai man aktualiausi. Pirmiausia, rytų partnerystė. Ji labai aktuali parlamentui. Kolega Vigeninas, mūsų pagrindinis pranešėjas, savo pranešime ypatingą dėmesį skyrė e, šalių civiliniam ekonominiam vystimuisi. Mes turime juk daug šalių regione, Armenija, Azerbaidžanas taip pat tarsi priklauso šiam regionui, situacija tose šalise pakankamai sudėtinga. Iš vienos pusės bandoma vystyti ES santykius su šiomis šalimis, kai kurios iš jų net yra šalis kandidatės, bet bendradarbiavimas tarp šių šalių pačiame regione taip pat turėtų būti stiprinimas. Yra daug keblių klausimų ten, Kalnų Karabachas pavyzdžiui, ar Gruzijos geografinė situacija. Mes turėtumėme stengtis e, sumažinti įtampą, spręsti konfliktus, tokiu būdu mažinti ginčius, nesutarimus tarp šalių, Kalnų Karabachas, pagrindinis nesutarimų tarp Armenijos ir Azerbaidžiano šaltinis. Taigi, spręsdami šį konfliktą mes stiprinsime saugumą. Turėtumėme kartu stengtis pabėgėliams padėti, pabėgėliams iš abiejų nesutarančių šalių. O baigdamas prabilsiu apie esminį klausimą, būtent sukurti tam tikrą viziją, ateities viziją, užkirsti kelią teritorinio integralumo pažeidimams, užkirsti kelią galimam karui. Negalima kaitalioti sienų ir tikėtis, jog jos bus amžinos bei galutinės, kad visą tai galima pasiekti smurto keliu. Jungtinės tautos savo rezoliucijoje išreiškė tokią poziciją, ES tą patį yra pakartojusi, nu, turėtumėme nuolat siekti šio tikslo. O dabar paskutinis dalykas, manau, pilietiniai visuomenė yra aktuali tema, ji gali padėti teikti humanitarinę pagalbą. Ši pagalba turėti e, būti teikiama ranka rankon su politinė pagalba. Dar kartą sveikinu pranešėjai bei dėkoju sekretoriatui. Leiga Brok. Ačiū ponė Provera, toliau ponas Brok. Ačiū ponė pirmininkė, mm, keltas pastabų. Ačiū ponui Kirilovui už jo pranešimą, už jo lankstumą parodytą rengiant kompromisinius pakeitimus, reaguojant į pakeitimus. Tikrai nenoriu kartuoti tai, ką kalbėjo ponė Ibrizagič mūsų frakcijos vardu. Labai svarbu, kad kalbėtumėme apie mm, partnerystę su šiomis šalimis, suteiktumėme joms bent kropelę europinės perspektyvos. Taip pat manau, jog daug kalbame apie ES santykius su šiomis šalimis, bet nepakankamai kalbam apie šių šalių tarpusavio santykius. Gal ponas Kirilov galų galia apsispręs dėl vieno sakinio, nes ta pati partnerystė yra tiek rytuose, tiek viduržėmė jūros regione. Jeigu mes sukūrėme politinį stabilumą, ekonominį augimą, tai tokius aspektus reikia tiesiog stiprinti. Vien ekonominio augimo dvišalmės priemonėmis neužtikrinsime. Turime e, sąlygoti, kad pokyčiai ir ekonominės reformos vyk, vyktų tuo pačiu metu, kadangi Rusija čia labai aktyviai funkcionuoja. E, kuri bando įtakoti tam tikrus pokyčius. Vien regionų pastangų dažnai nepakanka, todėl mums reikia prisidėti. Gal rytoj, svarstant kompromisus, balsuojant, bus galima kažką dar pakeisti. Juk turime rytų partnerystę, tinkamą instrumentą. Galime būtent per šį instrumentą pasiekti savo tikslų, galvoti apie laisvos priekybos zonas. Ši zona, tokios zonos turėtų apimti ne tik santykius su Europos Sąjunga, bet tarp šių valstybių turi būti sukurtos laisvos priekybos zonos. Būtinas apjungti tuos du aspektus. Ačiū. Grazie, Ačiū, ponė Brokai. Dabar žodis ponui Svobodai. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletą žodžių visiškai atsitiktinai prisijungsiu prie pono Brok išsakytų minčių prieš keletą dienų viešėjame Gruzijoje. Ten susitikome su Armenijos Azerbaidžano atstovos vienas iš jų mums pasakė, regioninis bendradarbiavimas tai koncepcija, kurią mums europiečiai nori primesti. Mes turime tam paprieštarauti e, toks bendradarbiavimas yra viena iš sąlygų užtikrinančių jums ekonominį, politinį gerbuvį artimiausioje ateityje. Mums reiktų paieškoti formuluotės, kurie tai atspindėtų. Žinau, kad šiandien azerbaidžaniečiai, armėnai tarsi vengia bendradarbiauti ir tą primesti jiems būtų groteskiška, bet be tokio bendradarbiavimo bus neįmanoma. Gal reiktų kiek. Mm, nušalėje palikti Kalnų Karabacho problemą, infrastruktūra, kultūra, mm, sportas, visa tai gali padėti išspręsti problemas, kurių kitaip iš, išrišti būtų neįmanoma. Taigi regioninis bendradarbiavimas tai esminis e, elementas įgyvendinant mūsų strategiją, užtikrinant ekonominį, politinį stabilumą regione. Jeigu mes tokį aspektą pridurtumėme, tai tikrai daug pasiektumėme. Kirilovo, adžiu. Ačiū, ponė Svoboda. Tada ir aš e, norėčiau padėkoti ponui Kirilovui ir ponui Kirilovui suteikiu žodį baigiamajam komentarui. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite ir man padėkoti visiems kolegoms, kurie šiandien pasisakė ir už jų paramą man bei geras išdėstytas mintis. Norėčiau padėkoti ir sekretoriatui už labai gerą, veiksmingą pagalbą man, bet jau kalbėdamas pradžioje pamiršau padėkoti visai eiliai nevyriausybinio organizacijų, kurios, žinodamas, kad aš rengiu šį pranešimą, savo ruoštų ėmėsi iniciatyvos E, greta mūsų iniciatyvų ir išdėstė visą eilę minčių. Kai kurios formuluotės įtrauktos į pranešimą yra pateiktos būtent nevyriausybinio organizacijų, kurios puikiai supranta, kas vyksta regionuose. Aš norėčiau pasakyti, kad galiu tik patvirtinti ponios Lunaček komentarą Mes turėsime papildomų pakeitimų žodžių ir visiškai sutinku su tuo, ką jinai pasakė, nes bent jau Gruzijos atveju visiškai aišku, kad strategija jau priimta. Be bejonės, čia norėčiau pakomentuoti ir pono Proveros, pono Brok ir pono Svobodos mintis. Esu visiškai įsitikinęs, kad regionų bendradarbiavimas yra labai plačiai reikalingas, kad galėtume ne tik paskatinti ekonomikos augimą, bet ir sukurtume reikalingą e, stabilumą, skatintume e, žmonių tarpusavio kontaktus ir panašiai. Aš galiu pasidalinti savo patirtimi iš praeities. Pradžia buvo labai lieta, net ir gruzinai mums sakydavo, atsiprašom, bet mes norim e, neskirti per daug dėmesio bendradarbiavimui su Europa, jis nėra, jis nėra toks svarbus. Ir aš čia nenoriu išskirti tik Gruzijos. Gana logiška turbūt, kad azerbaidžiniečiai ir armenai tą patį galvojo. Tačiau tų šalių atvejs yra šiek tiek kitoks. Jeigu pažvelgtume dabar į pranešimą, tai pamatytumėt, kad ten, e, kaip ponas Proveras sakė, egzistuoja jėga okupuotų žemių. Aš remiu visus pakeitimus, bet e, reikia nepamiršti, kad yra visa eilė pakeitimų susijusių su laisvosios prekybos susitarimais. Tokių pakeitimų pakeitė ir žaliai. Aš remiu tuos pakeitimus, bet mielai paremčiau ir platesnio masto pakeitimus. Gal po balsavimo tą sugebėsime pristatyti. Čia yra labai svarbu aktyviai pradėti. E, dirbti Kalnų Karabaho požiūriu, kad pralaužtume ledus. Praėjusiais metais buvo žengta visa eilė žingsnių, bet rezultatų kol kas nėra. Pasiekt, įgyvendinti pagrindiniai principai, pavyzdžiui, išlaisvintos okupuotos teritorijos aplink Kalnų Karabachą, sukurtas tam tikras koridorius šalia e, Kalnų Karabacho, kurį gali naudoti Azerbaidžianas ir Armenija. Susitarimas beveik buvo pasiektas, tačiau realiai jis dar ne parengtas iki galo. Taigi turime čia pasistengti, kad e, būtų pasiektų konkretesnių rezultatų. Turėtume turbūt šiek tiek atidėti karo galutinius išsprendimo klausimą kuriam laikui. Bet jei kalbame konkrečiai apie šį koridorių, susitikus Azerbaidžiano ir Armenijos prezidentams, reikia siekti tam tikro protrukio. Tokiu būdu būtų galima sustiprinti labai aktyviai bendradarbiavimą tarp šalių. Kaip ES mes čia galėtume įsikišti ir sukurti visiškai kitokią padėtį regione. Tokiu būdu, žinoma, mes pasitarnausime ir energetikos, transporto labui. Manau, kad reikėtų siekti tam tikro ledų pralaužimo. Gal kažką pasieksim jau šiais metais. Lisabono sutartis suteikia mums daugiau galių ir mes turėtume atlikti aktyvesnį vaidmenį. Aš sutinku su visais pakeitimais, esu labai dėkingas koleg visiems kolegoms už konstruktyvų darbą. Ačiū. Grazie, <clears throat> onorevoli. Ačiū, gerbamas Kirilovai. Dabar norėčiau visiems priminti, kad balsavimas dėl šio pranešimo e, vyks rytoj 10 val. 15 min. O plenarinėme posėdėje numatyta balsuoti per antrąją gegužės sesiją. Šeštas darbo atvarkės klausimas. ES Baltijos jūros regiono strategija ir didžiųjų regionų vaidmuo ateities sanglūdos politikoje. Ponas Adam Bielan rengia nuomonę. 39 pakeitimai pateikti. Netiek jau ir daug žinant, kad tai yra nuomonės projektas. Dėrybos vyko dėl visų pakeitimų tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Po dėrybų yra parengta keletas kompromisinių pakeitimų. Dabar pranešėjas jūs mums pristatys. Taigi suteikiu jam žodį, žinodamas, kad balsuosime rytoj. Prašom, ponė Bėlan. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs teisingai pastebėjote, kovo 23 dieną visiems buvo išdalintas pirmasis nuomonės projektas. Jis parengtas kartu su regionų reikalų komitetu ir jame kalbama apie Baltijos jūros regiono strategiją ir didžiųjų regionų vaidmenį ateities sanglaudos politikoje. Įvyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl teksto, iš viso pateikti 39 pakeitimai. Ir šiandien per pietus įvyko paskutinis susitikimas su šešėliniais pranešėjais, kurie atstovavo visoms politinėms grupėms. Mums pavyko sukurti keturis kompromisinius pakeitimus, kurie apėmė didžiąją dalį pateiktųjų pakeitimų pirminiam tekstui. Jie buvo pateikti dar kovo mėnesį. Aš džiaugiuosi dėl to, kaip mums pavyko padirbėti. Dėkoju visiems šešėlėms pranešėjams iš visų frakcijų už tokią puikią bendradarbiavimo dvasę. Ir manau, kad tai palengvins balsavimą. Ačiū. Grazie, onorevoliai. Ačiū, ponė Bėlan. Ponas Kelam. Grazie, prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegai Bielan už tokį geranorišką bendradarbiavimą. Ir šiandien po pietų, mano nuomonė, pavyko pasiekti susitarimo tarp skirtingų frakcijų dėl kompromisinių pakeitimų. Keturi kompromisiniai pakeitimai sukurti, jie mus EPP e tenkina. Mano nuomonė, pagrindinė problema susijusi su šiuo pranešimu yra ta, kad AFET turėjo pateikti savo nuomonę dėl Baltijos jūros strategijos, kuri turi būti vidinė ES strategija. Tuo tarpu ankstesnė šiaurės dimensijos politika buvo susijusi su ES išorės santykiais. Pono Bėlan nuomonėje be bejonės turi atsispindėti ir mūsų išoriniai santykiai. Man atrodo, kad mums pavyko išvengti vieno pavojaus. Tai yra, pirminėme tekste buvo kalbama apie Baltijos jūros strategijos sėkmę sąsajoje su ES išorės santykiais. Daugiau tai nebedaroma. Ir kompromisinėme pakeitime sakoma, kad strategija bus sėkmingesnė, jeigu bus palaikomas konstruktyvus ir subalansuotas bendradarbiavimas su išoriniais partneriais. Tai yra labai daili formuluotė. Buvo pasiektas tinkamas kompromisas ir dėl santykių su Rusija. Mano nuomonė tai konstruktyvus kompromisas. Ir dar viena delikati problema, kuri yra susijusių su ketvirtuoju kompromisu. Ten kalbama apie Baltijos jūros strategijos finansavimą. Paaiškėjo, kad Europos komisija vis dar uh, mąstė galvodama apie šiaurės dimensiją. Todėl 20 milijonų eurų, dėl kurių kovojo parlamentarai Baltijos jūros strategijos labui, šiais metais galės būti panaudoti tik išoriniams santykiams palaikyti. Ketvirtasis kompromisas siūlo pakoreguoti kitų metų biudžetą dėl kitų pakeitimų. Galėčiau priminti, kad APP frakcija kalbėjo apie 25 ir 26 pakeitimus. Ir susitarėme, kad Jeigu autoriai sutiks su mūsų kompromisiniu tekstu, tai pavyks išvengti saligiškumo ir EPP frakcija galės paremti 25 ir 26 pakeitimus. Tada mes teiksime pakeitimų žodžių šiems dviem straipsniams. Labai ačiū. Grazie, onorevole Kėlam. La parola al. Dėkuoju. Ponas Mirski. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą. Aš esu socialistų ir demokratų frakcijos šešėlinis pranešėjas ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris pakeitimus - 24, 25 ir 26. Aš siūlyčiau balsuoti prieš šiuos pakeitimus. Šiuos pakeitimus pasiūlė e, pranešėjas ir kolegos iš ECR frakcijos ir jie yra antirusiškos prigimties ir nepadeda siekti pranešimo tikslo. Pakeitimuose yra kalbama apie Nord Stream projektą ir apie žalingą jo poveikį aplinkai. Pakeitimuose taip pat yra kalbama apie bendras Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybas, karinius manevrus. Aš norėčiau paklausti, iš kur jūs gavote šią informaciją. Manau, kad tai yra tik gandai. Galbūt jūs galėtumėte mums pasakyti, kokie yra šios informacijos šaltiniai. Norėčiau priminti, kad visa informacija turėtų būti pagrįsta ir tik tuomet pateikiama raštu. Ši informacija yra paviršutiniška dėl to, kad ES valstybės narės jau rado sutarimą dėl šio projekto vykdymo. Dėkoju ponui Mirski. Dabar ponė Jetenmeki. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui ir visiems šešėliniams pranešėjams. Bendradarbiavimas tikrai buvo puikus. Šiandien pavyko pasiekti sutarimą ir perrašyti kompromisinius pakeitimus. Ir mes tikrai visi džiaugiamės tokiais darbo rezultatais. Norėčiau pabrėžti, kad didesnės biurokratinės naštos, biurokratinių suvaržymų mums tikrai nereikia. Mums būtinas konkretus bendradarbiavimas ir aiškus grafikai. Taip pat norėčiau pabrėžti bendradarbiavimą aplinkos sferoje. Šis klausimas yra svarstomas ir tikiuosi, kad Rusija aktyviau įsitrauks į bendradarbiavimą šioje srityje. Tačiau bendradarbiavimas buvo puikus ir aš esu visiems už tą bendradarbiavimą dėkinga. Dėkoju poniai Jetenmeki. E, dabar steiksiu žodį būti kofer. Ačiū ponė pirmininkė. Mūsų še žaliųjų šešėlinis pranešėjas yra ponas Tarant. Šiandien jis negalėjo atvykti, todėl jį pabandysiu pavaduoti. Norėčiau prisijungti prie išsakytų padėkų ponui pranešėjui, ypač norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų nuomonė kompromisiniai pakeitimai yra e, geri. Jeigu leisite, norėčiau atsižvelgdamas į kolegų pastabas tarti tarti keletą žodžių dėl 24, 25, 26 pakeitimų. Gal ne, nesiūlyčiau įtarinėti visus ir kiekvieną ir gal nepritariu visoms ten išsakytoms mintims, tačiau nesupratau, kodėlgi juos reiktų laikyti antirusiškai. Antirusiškais, pavyzdžiui, 25-asis. Ten išreiškiamas susirūpinimas apie šiaurės srovės projekto įgyvendinimą bei e, sukonkretinamas tas susirūpinimas, kuomet atkreipiamas dėmesys į poveikį aplinkai. Ryštingai pasisakau už tai, kad įgyvendinant šį projektą tikrai, e, ponė, jūs teisingai sakėte, e, E, jau viskas tarsi nuspręsta, bet aplinka yra svarbi tema ir poveikio aplinkai problematiška tikrai negali būti traktuojama kaip antirusiška. Ta pati galiu pasakyti apie 24-ąjį. Mano nuomonė, tai tikrai nėra antirusiškas e, pakeitimas. O jeigu mes čia turime kažkokį, tai tie faktai, kurie 26-ame pakeitime yra e, teisybė, mums reikia išsiaiškinti, ar tai yra. Tikrai nesuprantu, kodėlgi faktai, kurie yra tiesa, gali ir turi būti laikomi antirusiškais. Ačiū. Dėkuoju ponui Butikofer, dabar žodis ponui Paleckis, prašom. Gracija, prezidente. Abu... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir visą jo komandą kuri pasiūlė labai pagrystus, apgalvotus pakeitimus. Pakeitimų santrauką puikiai pristatė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Kaliningrado srities svarbą. Esu įsitikinęs, kad būtinas skatinti socialinį ir ekonominį šio regiono plėtojimą kaip nes tai gali būti vartai tolimesniam ES ir Rusijos bendradarbiavimui. Šio regiono plėtojimas galėtų būti vienas iš parametrų plėtoti ES ir Rusijos bendradarbiavimą. Ir atsižvelgdamas į šios dienos realijas, manau, kad būtų prasminga įvertinti, kaip Baltijos jūros strategija, galė, jos gyvenimas galėtų prisidėti prie ES 2020 strategijos vykdymo. Aš manau, kad reikės šiuo klausimu pateikti žodinį pakeitimą. Ačiū. Dėkuoju ponui Paleckiui. Dabar suteiksiu žodį ponui Svobodai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie dujotiekio. Aš aistringai palaikau Nabuko konkuruojantį projektą, tačiau kai kurie kolegos nelabai domisi šio pro projektu ir nežinau, ar verta nuolat grįžti prie to paties klausimo. Problema yra ne pro ar antirusiškas Tai nėra tie kriterijai, kurie man svarbiausi. Jei pirmasis pakeitimas suformuotas taip, kad įgyvendinant projektą reikia ypatingą dėmesį poveikiui aplinkai, tai ponas Butikoferis labai teisingas, geras argumentas ir visiškai sąžiningas. Tačiau negalima sutikti su tokia formuluotė, kuri yra sudėtinga, neaiški. Mes turime aiškiai pasakyti, įgyvendinant projektą ypatingą dėmesį reikia skirti poveikiai aplinkai. Parlamentas nuolat palaiko tokią poziciją, kuri yra visiškai teisinga. Antra, mes nuolat grįžtame prie šitų bendrų karinių manevrų klausimo Aš nesiūlau Rusijai renkti Baltarusiją kartu manevrus su mm, Rusija. Taigi, ar buvo pasakyta, kad ruošiamas įginti Nord Stream, ar ne? Jeigu buvo pasakyti, tai mm, buvo blogai pasakyta. Dabar, kad šitas tariamai yra didelis neiškumas. Taigi mes norime apkaltinti, bet jeigu nedrįstame apkaltinti tiesiogiai, tai kalbame apie tarimus, allegedly. Uh, Taigi tokiais būdais sukūrėme nepasitikėjimą. Jeigu turime aiškių įrodymų, turime juos pateikti ir kritikuoti. Negalime vaizduoti, kad egzistuoja tariamas pavojus e, susprogdinti Nord Stream. Ar toks pavojus yra ar nėra, reikia aiškiai suformuluoti. Esu prieš formuluotės, kurios kursto nepasitikėjimą, bet neatspindi aiškios uh, e, EP pozicijos, nes tokios formuluotės tik kenkia geram pranešimui. Ačiū dabar žodis ponui Brokui. Dėkui, ponė pirmininkė. Du paskutiniai kolegos paskatino mane paprašyti žodžio. Be jokių abejonių tie standartai, kuriuos gina Europos parlamentas, e, turi būti išsaugoti, turi omenyje aplinkos standartus. Jie turi būti įvykdyti. Tačiau turime atskirti du aspektus. Būtent formalus uh, patvirtinimas, kad viskas yra tvarkoje, buvo pateiktas ir teigiami atsakymai gauti iš Skandinavijos iš susijusių šalių buvo konstatuota, kad viskas yra tvarkoje. Antras aspektas – būtina užtikrinti, jog tų standartų būtų laikomasi. Trečia, 8 metų Liepos 8 dienos rezoliucija minima, gal reiktų pasitelkti pono Svobodos formuluotę bei e, paraginti, papildomai paraginti komisiją pateikti ataskaitą ar laikomasi tų reikalavimų, kuriuos mes išdėstėme savo 8 metų Liepos 8 dienos rezoliucijoje. Manau, e, mes galėtumėme susitarti ties tokiu pakeitimu ir viskas būtų tvarkoje. Todėl e, mes sakytumėme, kad ne, kad ne apie susirūpinimą, bet apie uh, pačią problemą ir paragintumėme komisiją pažiūrėti, ar laikomasi reikalavimų. Antrasis klausimas būtų e, apie manevrus. Viena aišku ir SBO tą patvirtino, aš teiravausi, šitie manevrai e, vyko e, tinkamai buvo apie juos esbo pranešta, jie buvo skaidrus ir taip toliau. Taigi, formalūs reikalavimai dėl manevro rengimo buvo mm, patvirtinti ir jų buvo laikomasi. Kad jie mums nepatinka, tai kitas dalykas. Tačiau e, formali pusė buvo išsaugoti. Na, formaliai mes kaip NATO galėtumėme rengti manevrus su Ukraina. Rusija galėtų būti tuo nepatenkinta, bet tai būtų tik nepasitenkinimas. Abi pusės gali daryti, ką nori, kol tai yra tinkama ir oficialu. Toliau su tais tariamais allegedly kolega Svoboda yra prieš. Gal mums čia reiktų pabandyti, kaip siūlo ponas Butikofer, pabandyti išsiaiškinti, Ar iš ties toks buvo šitų manevrų tikslas? Man atrodo, kad būtų įmanoma tokį faktą nustatyti. Jeigu tai būtų nustatyta, būtų galima aiškiai pasakyti, kad tarkim Rusija kartu su Baltarusija e, saugo projektą, e, kuriame e, dalyvauja ES valstybės narės. Ir tai nėra visiškai džiugu. Tačiau tokiems e, žodžiams turi būti pagrindimas. O gal iki balsavimo mes visi kartu su pranešėju rasime išeitį, kuri leis pasiekti protingą kompromisą. Alla parola il collega Landsbergis. Dėkuoju kolegai Brok, dabar ponas Landsbergis. Ačiū. Pirmininkė, mane neramino pasisakymai dėl 25 pakeitimo. Šis pakeitimas tiesiog primena Europos parlamento priimta rezoliucija, kuri buvo patvirtinta balsų dauguma. Dabar šis pakeitimas yra vadinamas antirusišku, tai reiškia, kad visa parlamento rezoliucija buvo antirusiška ir visas parlamentas laikėsi e, antirusiškos uh, politikos. Taigi negalima net vartoti tokių terminų. Aš prisimenu, kad Gazprom iš tiesų siūlė tam tikrus pakeitimus, tačiau jiems nebuvo pritarta. Ir tiesiog dabar yra atakuojamas ES dokumentas. jeigu kažkam nepatinka dokumentai, kuriuos yra patvirtinęs Europos parlamentas. Landsbergis, la parola. Dėkuoju gerbiamam Landsbergiui. Kitas kalbėtojas ponas Šyvėts. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad kalbame apie pranešimą kuris yra labai įdomus Europos parlamentui. Čia šiame pranešime yra labai daug svarbių klausimų. Ir gali kartais atrodyti, kad tie klausimai nėra labai svarbus. Regioninio vystimosi komitete mes nustatome prioritetus regioninių klausimų sferoje. Taigi mums yra labai svarbu paklausti savęs, ar tokius signalus norėtume pasiūsti. Išgirdome skirtingų nuomonių. Ir kyla pavojus, kad pranešime bus tiek daug klausimų. Kolegos nori padaryti savo įnašą dėl Nord Stream dujotekio, dėl karinių manevrų, dėl daugybės kitų klausimų, taigi kyla pavojų, kad šis dokumentas taps tarsi kalėdų eglutė arba pageidavimų kažkokiu tai sąrašu. Be jokios abejonės egzistuoja labai daug bendradarbiavimo su Rusijos federacija sričių, yra labai daug bendradarbiavimo sričių, kuriuose galima Baltijos jūros regione bendradarbiauti. Taigi aš nerimauju, kad šiame pranešime bus įtraukta per nelik daug klausimų ir tai sumenkins pačią pranešimo svarbą. Taigi įtrauksime ir tikrai svarbius klausimus, ir netokius svarbius. Dėl to mums būtinas savęs paklausti sudėtingo klausimo ir būtinai tą klausimą atsakyti, kągi mes norime pasiekti šiuo pranešimu, ką mes norime įtraukti į šį pranešimą, nes regionų komitetas vadovausi savo politiką pakartosiu, kad klausimas yra labai svarbus. Ir kai kurie iš klausimų tikrai turi išlikti pranešime. Tačiau problema yra ta, kad e, pranešime yra pernelik daug pačių įvairiausių klausimų. Galima tiesiog pasimesti tame pranešime. Vienas iš tokių pavyzdžių būtų karinių manevrų klausimas. E, kalbant apie tos manevrus, reikia pasakyti, kad Baltarusija palaiko santykius su Rusija. Nord Stream e, stato Rusija ir Vokietija. Taigi situacija yra tokia, kad čia yra įsitraukę ir NATO valstybės, ir valstybės, kurios net nepriklauso Europos Sąjungai. Ačiū. Pirmininkas. Dėkoju. E, Ponu Vyganam suteiksiu žodį. Ačiū. Kolegos išreiškė savo nuomonės ir mes galime pasiekti platų sutarimą dėl Baltijos jūros regiono strategijos. Ir mes siūlome pakeitimus, kurie yra prieštaringi ir uh, Galiausiai socialistų frakcija galbūt net negalės pritarti šiam pranešimui. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį 25-26 pakeitimus. Čia mes nekalbame apie prorusišką arba antirusišką politiką, mes kalbame tik apie klausimus, kurie yra svarbus pranešimui. Dėl 25 pakeitimo. Mm, Čia kalbu aš apie pačias formuluotės, taip pat ir apie 26 pakeitimo formuluotės, kurios yra kontroversiškos ir neįeina į pranešimo taikymos ryties apimti. Jeigu mes ir toliau taip darysime, bus sudėtinga palaikyti ir pritarti tokiai nuomonė. Pirmininkas, dėkoju pranešėjui. Dėkoju ponui Vyganin ir galiausiai steiksiu žodį pranešėjui ponui Bielan. Ačiū pirmininkė. Mes išklausėme labai įvairių komiteto narių nuomonių apie šios nuomonės pagrindinius klausimus. Aš minėjau keturis kompromisinius pakeitimus, kurie apima didžiąją dalį pasiūlytų pakeitimų. ECR frakcija nagrinėjo pradinį nuomonės projektą ir mes netiek daug dėmesio skiriame Nord Stream projektui ir kariniai regiono militarizacijai. Aš aišku nesistengiu prastumti visų ECR frakcijos pakeitimų. Ponas Mirski išreiškė nuogestavimą dėl 25 pakeitimo. Norėčiau padėkoti Žaliųjų frakcijai ir ponui Landsbergiui. Už tai, tai yra susijęs su dokumentais, kuriuos parlamentas patvirtino praėjusiais metais, mes turime atsižvelgti į oficialų parlamento balsą ir turime to nepamiršti. Kai dėl žodinių pakeitimų. Pono Kelan, EPP frakcijai. Galėčiau pasakyti, kad mano frakcija galėtų pritarti tiems pakeitimams. 26 pakeitimas ir pono Brok išsakytos pastabos. Aš manau, kad EPP žodinis pakeitimas yra geras ir aš tikiuosi, kad bus galima rasti kompromisą, apimsianti visus tuos klausimus. Ponas Šyvets kalbėjo apie Nord Stream klausimą. Ir pakritikavo pakeitimą, kurį iš tikrųjų pateikė Olaniček. Dabar dėl karinių manevrų. apie juos yra kalbama Nord Stream dujotekio kontekste. Akivaizdu, kad e, čia yra problemų, kurios yra tarpusavėje susijusios. Jeigu pažiūrėsime į prandinį nuomonės projektą, kurį pateikė Olaniček, Taigi norėčiau padėkoti visų frakcijų šešėliniams pranešėjams už jų pastangas, už jų įdėtą darbą. Stengiausi padaryti viską, ką galima dėl e, pakeitimų suderinimo. Ačiū. Pirmininkas. Labai ačiū nuomonės projektų rengėjai, ponui Dėlui. Rytoj vyks balsavimas mūsų komitete, o 27 dieną regionų komitetas balsuos dėl dokumento. Aš pastebėjau, kad atėjo kolega atsakingas už kitą darbo atvarkės klausimą. Taigi dabar galėsime pereiti prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra bendradarbiavimo tarp ES ir Ukrainos. mūsų komitetas susitinka su ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto nariais, kuriam pirmininkauja Parel Koval. Ir ponas Migorelli yra išorės santykių generalinio direktorato direktorius pavaduotojas. Kaip e, žinia, kalbėsime apie dėrybas su Ukraina dėl asociacijos susitarimo. Ir ponas e, daktaras Mingareliai vadovauja toms e, dėryboms. Jis turbūt e, yra tinkamiausias asmuo atnaujinti um, mūsų turimą informaciją apie uh, asociacijos susitarimą. Manau, kad visi mes labai domimės uh, E, tokiamis darybomis galima darybų pabaigos data. Tai yra be jokios abejonės labai svarbus klausimas. Darybos yra nepaprastai svarbios, dėl to mūsų komitetas nusprendė paskirti poną Legutko pranešėjų, kuris dabar turi mūsų komiteto įgaliojimus stebėti, kaipgi vystosi dėrybos tarp ES ir Ukrainos. 2007 metais, kaip žinia, parlamentas patvirtino dokumentą, kuriame išsakyta pozicija dėl dėrybų mandato komisijai. Taigi, nedelsdamas, norėčiau suteikti žodį e, daktarui Mingarelį, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokiu būdu aš galiu dar kartą pakomentuoti, kaip vyksta dėrybos su Ukraina po paskutinio dėrybų raundo, kokia padėtis susidarė. Prezidentas Janukovičius, kuris nesnei buvo išrinktas, kovo pirmąją dieną lankėsi parlamente Briuselėje ir girdėjome įvairiausių nuomonių apie europinės tendencijas toje valstybėje. Tada, besilankydamas parlamente, jis labai aiškiai ir konkrečiai pasakė, kad Ukrainos strateginis pasirinkimas yra e, euroatlantinės struktūros, ypač Europos Sąjunga. Tai yra susiję su greitu asociacijos sutarties pasirašymu, kuris yra vienas iš svarbiausių prioritetų Ukrainai. Darybos dėl naujo susitarimo prasidėjo 7 metų kovo mėnesį, vadinasi dabar jau beveik 3 metai, kai mes deramės 2008 e, metų balandžio mėnesį įstojus į pasaulio prekybos organizaciją buvo galima iš naujo pradėti dėrybas dėl laisvosios priekybos sustarimo su Ukraina, kurios galėjo būti gelesnės ir konkretesnės nes e, jau galėjome kitaip apie muitus kalbėti. Matėme, kad e, prasidėjo tam tikras reglamentų suderinimas, kad e, netarifinės kliūtis prekybai būtų sumažintos ir nuo pat 2007 metų apie tai E, buvo plačiai kalbama Europos parlamente. Tačiau 2009 metais dėl rinkimų valstybėje dėrybos sulėtėjo, tai turbūt nieko nestebina ir visiems aišku, kad dėrybos dėl laisvosios prekybos sutarties e, turėjo vykti labai detaliai, išsamei, nes akivaizdu, kad čia e, buvo savų interesų. Ukrainos oligarchai turėjo savų interesų taip pat ir Europos dėrybininkai dėl to sulėtino dėrybų tempą. 13 straipsnių yra e, uždaryta e, saliginai ir tai leistų Ukrainai priartėti prie įprastinės reglamentavimo struktūros, kuri taikoma ES. Apimamas žemės ūkis, transportas, statistika, muitai, preambulė, e, tikslai ir pagrindiniai principai iš esmės jau suderinti ir baigta dėl jų dėrėtis. Politinis dialogas vyksta ir jo metu pavyko susitarti dėl institucijų sąrangos politiniam dialogui vykdyti. Be to vyksta dialogas dėl bendradarbiavimo e, rengiant nacionalinius teisės aktus susijusius su centrinės rytų Europos stabilumo ir saugumo aspektais. Kalbame ir apie konfliktų bei krizių valdymą, techninį karinį bendradarbiavimą, kovą su ginklų, masinio naikinimo ginklų platinimu. Kalbame apie nusiginklavimą ir ginklų kontrolę, kovą su terorizmu be bejonės. Politinėme dialoge iš esmės išriškėjo trys klausimai. Visų pirma, Ukrainos pageidavimas tapti ES nare, laisvės judėjimo uh, paskatinimas yra kitas svarbus, e, laisvo judėjimo paskatinimas yra kitas svarbus aspektas. ES pasisako už e, bevizio režimo įvedimą, kol kas nėra tikslios formulės dėl to, tačiau kalbame apie teritorinio vientisumo ir valstybės suverenumo e, pagrindinių principų įtvirtinimą. Teisingumas, saugumas, laisvė, e, teisinės valstybės dominavimas, e, asmens teisų ir laisvių dominavimas, bendradarbiavimas, prieglopščio, vizų klausimai, sienų valdymas, judėjimo laisvė, pinigų plovimas, kova su terorizmu, kova su visų rušių nelegalia prekyba, ypač narkotikų kontrabanda, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Visi šie klausimai dar tebėra dėrybų objektas. E, deramės dėl darbo vietų užtikri, ger, dėl užimtumo didinimo, dėl ekonominio bendradarbiavimo vyksta maždaug 30 sričių dar dėrybos dėl tarpinio bendradarbiavimo mechanizmo, ko jau dabar Ukraina gali tenkinti labai daug mūsų reikalavimų ir standartų, bet kaip jau sakiau, dar dėl 30 jų yra, 30 sričių yra tariamas. Aš nevardinsiu dabar tų 30 sričių, detailesnės informacijos gausite tai vėliau. Prekybos santykiai. Per pastarosius dviejus metus vyksta dėrybos dėl laisvos ir išsamios e, laisvos prekybos sutarties sukūrimo. Kalbame apie tarifus, investicijas, paslaugas, konkurenciją, stabilę raidą, intelektinės nusavybės teisės. 14 skyrių iš viso yra aptariama, trys iš jų yra jau uždaryti. Muitų bendradarbiavimas, prekybos palengvinimas ir taisyklės susijusios su skaidrumu. Diskusijose labai plačiai yra kalbama apie reglamentų suderinimą tokiuose sektoriuose kaip sveikata, augalų sveikata, veterinariniai reikalavimai. Tai yra techninės kliūtis prekybai Šioje srityje tikriausiai mums per artimiausius mėnesius teks labiausiai pasistengti, nors mes realiai ir nežinome, kada dėrybos galėtų būti užbaigtos. Iš ukrainiečių pusės matėme labai didelį aktyvumą per pastaruosius porą metų ir jie tikisi, kad per artimiausius 12 mėnesių bus galima pasiekti sandorį. Politinių požiūrių daugiau diskusijų kyla dėl prekybos. Komisijos ekspertai, techniniai specialistai sako, kad darybos užtruks ne mažiau kaip 12 mėnesių. Taigi, tokia dabar yra dėrybų būklė, bet dar porą žodžių norėčiau pasakyti. Mes stengiamės sukurti praktinį mechanizmą naujajame susitarime, kad procesas galėtų baigtis e, rezultatyviau. Ir todėl yra parengta ta asociacijos darbo tvarkė jau prieš keletą mėnesių. Ji iš esmės perima veiksmų planą, kuris buvo sukurtas pagal kaiminysės politiką taikytą pastarosius ketverius metus. Dėl to e, asociacijos darbo tvarkė e, dabar leidžia mums įgyvendinti tam tikras gairės ir kryptis, kurios numatytos mm, ataskaitoje iš Ukrainos pusės e, bus galima tokiu būdu išvengti vienašalių veiksmų. Todėl mes nusprendėme kuo aktyviau įgyvendinti tą asociacijos darbo tvarkę. Ačiū daktarė Mingarelį. Dabar žodis ponui Koval, kuris yra ES ir Ukrainos delegacijos pirmininkas. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau iš karto labai padėkoti už informaciją, kurią mums suteikėte šiandien po pietų. Yra pora dalykėlių, kuriuos reikėtų akcentuoti. Galvojant apie tai, kas įvyko po paskutinio Junktinio parlamentinio komiteto posėdžio. Mano nuomonė, tas darbas, kurį pradėjome su komisaru Fiule, yra sėkmingas. Mums pavyko kai kuriuose srityse pasiekti konkretesnių rezultatų, ypač kai kalbame apie vizų politiką ir vizų supaprastinimo sistemą. Manau, kad vietoj to, kad dogmatiškai kalbėtume apie tolimą perspektyvą, turėtume pereiti prie konkrečių reikalavimų, iš kurių vėliau išplauks standartai, leidžiantys sukurti bevizį režimą. Aš žinau, kad yra tam tikrų komplikacijų. Europos e, parlamento delegacijos grupė labai aktyviai reiškėsi. Mes bandėme išsiaiškinti, kaip e, vizų režimas dabar funkcionuoja, bandėme suvokti, kas neigiamo pastebima. Dabartinė sistema turėjo negero poveikio santykiams tarp ES ir Ukrainos. Todėl labai svarbu suprasti, koks tas neigiamas poveikis buvo. O vizosgi iš tikrųjų buvo viena pagrindinių kliūčių žmonių judėjimui tarp Ukrainos ir e, ES. Yra ir problemų susijusių su politiniais e, aspektais. Tie politiniai kliuviniai tolimesnėje perspektyvoje sugadins mūsų reputaciją. Žinome, kad neseniai Ukrainoje vyko rinkimai ir mes galėtume rinkimų rezultatus interpretuoti kaip aišku signalą. Tam tikra prasme pastebimas tam tikras ES nenoras realiai dalyvauti dėrybų procese. Manau, kad rinkimų diena ir patys rinkimai tai iš dalies atspindėjo. Aš dėkoju ponu Mingarelį, kad jis paminėjo prezidento Janukovičiaus vizitą į Briuselį. Mūsų delegacija pati stebi, kaip reikalai klostosi labai atidžiai. Žinau, kad socialistai taip pat siuntė savo delegaciją Ukrainai. ir kartu su jais nagrinėjame vizų klausimą. Manau, kad jau pribrendo laikas sukurti tam tikrą veiksmų planą, kuris leistų atsižvelgti į susidariusias kliūtis, barjerus ir įvertinti standartus, kuriuos turėtume tenkinti. Iš jų galėt, pagal juos galėtume pagerinti vizų situaciją. Turėtume siekti kompromiso tarp ES ir jos partnerių, tarp parlamento ir nacionalinių parlamentų, kaip ir tarp kitų institucijų. Manau, kad per artimiausius porą metų būtent čia galima gerinti padėtį. Dėl laisvosios prekybos sutarties reikėtų pasiaiškinti, kaip bus galima tokį mechanizmą įgyvendinti, e, pakeičiant transporto ir žemės ūkio padėtį. Manau, kad šis rytis yra labai svarbi ir labai aiškiai čia galima matyti, kokį praktinį poveikį pasikeitęs vizų režimas turės žmonėms. Jeigu bus sukurti dėrybose reglamentai, žmonės galės žinoti, kokio praktinio poveikio galima tikėtis. Manau, kad e, turėtume suprasti, kad procesas yra dinamiškas. Viskas juda tikslė kryptimi ir Europos e, Sąjunga, manau, eina į gerą pusę. Aš nematau, kad e, gali būti nors kokios naudos iš kokio izoliavimo. Mes turime stengti suartėti ir reikia keisti susidarančią padėtį. Tyrimų ir studijų atlikta labai daug, bet reikėtų aiškiau, konkrečiau apibrėžti e, socialinį ir ekonominį kiekvieno skyriaus užbaigimo poveikį. Atsiveria daug skirtingų galimybių užbaigus vieną ar kitą dėrybų skirsnį svarstyti. Norėčiau paminėti dar vieną sritį. Tai yra dėrybų proceso grafikas. Čia pasiklausius atrodo, kad viskas puikiai rutuliojasi, dėrybos, dėrybų rezultatai leidžia liaupsinti Ukrainą, tačiau pažvelkime, kas vyksta iš tiesų. Nustatykime tikslę datą ir tada galėsime aiškiau ir teisingiau įvertinti darbo rezultatus. Pirmininkavusi Švedija jau turėjo konkretesnių pasiūlymų, bet e, pasikeitus pirmininkaučiai šaliai taryboje po šešių mėnesių vėl reikalai šiek tiek pasikeitė. Turėtume aiškiau suvokti, kokios kliūtis realiai egzistuoja. Ir turėtume nustatyti aiškesnį tvarkaraštį. Jeigu norime akcentuoti teigiamasias pusės ir jas įtvirtinti. Tai turime nustatyti konkretų tvarkaraštį. Labai svarbu suvokti bendrai, kokia kryptimi krypsta Ukrainos ir ES santykiai. Kokia yra bendroji tendencija. Žinau, kad taryboje yra įsteigtas komitetas koordinuojantis santykius. Žinau, kad daugiau jis nebeveikia, nebedirba. Bet e, naujoji komanda dirbant Ukrainoje mums duoda nemažai gerų signalų. Tačiau turėtume iškiau suvokti, kur reikalai krypsta ir norėčiau sužinoti labai sąžiningą ir atvirą nuomonę, kaip padėtis iš tiesų dabar atrodo kaip kokios yra svarbiausios ES problemos dėrybose. Per artimiausias keletą savaičių mes pamatysime konkretesnės išvadas. Dabar, kaip žinia, sukurta nauja komanda ir žinia, pagrindinės problemos ir toliau išlieka vizos ir praktinis nuostatų įgyvendimas. Kokia bus jūsų prognozė? Gal galėtumėt tam tikras gairės mums pateikti? Kokios perspektyvos? Kuria kryptimi pasisuks tarybos ir kaip atrodys paveikslas po to, kai pasikeis dar kartą pirmininkaujantį šalis ir nauja darybų komanda pradės dirbti? E- Ačiū. Dabar žodis ponui, tai yra, perdodu pirmininkavimą ponui Pasku, dėja turiu palikti posėdį, e, sustiksime rytoj per balsavimą. <laughs> Okay. So, Mr. Mingarelli, if you want to... Bien, merci, Monsieur Koval, pour ces 400... Ačiū, ponia Koval, už užduotus klausimus. Labai sudėtinga juos atsakyti vienu sakiniu dėl laisvo asmenų judėjimo. Dabartinę padėtį galima būtų apibendrinti taip. Ukraina jau trejus metus turi sudariusi susitarimą dėl trumpalaikių vizų režimo su, su paprastinimo, taip pat yra ekstradicijos e, susitarimai, kad būtų galima sugražinti į gimtinę nelegaliai ES esančius Ukrainos piliečius. Taigi šie susitarimai e, supaprastina e, galimybės tam tikriems Ukrainams piliečiams atvykti į ES. Dabar komisija su Ukrainos pareigūnais vykdo dialogą dėl bevizio režimo. Mes norime tinkamai pasirenkti būsimoms dėryboms dėl visiško e, vizų režimo panaikinimo. Toliau, kokios sąlygos turi galioti, kad toks bevizis režimas e, būtų taikomas? Iki šiol komisijos tarnybos kartu su Ukrainos pareigūnais diskutavo būtent apie tas sąlygas, ties kuriomis turi dirbti Ukraina. Tai sudarytų galimybę siekti bevizio režimo. Mes konkrečiai kalbame apie sienų apsaugą, kelioninių dokumentų apsaugą, taip pat imigracijos bei prieglobščio politiką. Ukrainiečiai šiandien pageidauja, kad ES padėtų parengti veiksmų planą. Panašiai buvo daroma su kai kuriomis vakarų Balkanų valstybėmis, tai padėjo pasiekti bevizio režimo, ukrainiečiai taip pat to pagidauja. Taryboje diskutuojama, ar būtų tinkama ar netinkama patvirtinti veiksmų planą dėl bevizio režimo su Ukraina. Pakartosiu, kad šiuo metu Ukra komisijos tarybos bendradarbiauja su Ukraina ties sąlygomis, kurios leistų žengti link bevizio režimo. Tuo pat metu vyksta diskusijos tarnyboje apie tai, ar būtų laikas pasiūlyti veiksmų planą Ukrainai dėl bevizio režimo. kadangi nėra kažkokio e, automatinio mechanizmo. E, jeigu turime veiksmų planą, tai įvykdžių sąlygas bevizis režimas tampa realybė, o jeigu ne, tuomet reikia atskirų diskusijų, kokios vyksta dabar. Taigi reikia politinio sprendimo, ar įvykdžius e, reikalavimus Ukrainos atveju bus automatiškai suteikiamas bevizis režimas. Toliau laisvos priekybos zona. Antrasis klausimas. Vyko diskusijos apie įvairiausius Ukrainos pramonės sektorius. Jeigu mes norime sukurti visišką, visiškai laisvą priekybinę zoną, turime galvoti apie štai ką. Pirmiausia, panaikinti visus muitinius barjerus Kaip žinote, Ukraina jau dviejus metus yra papau nari. Šiame kontekste buvo panaikinta daug muitinių barjerų. Reikia toliau dirbti ties taisyklių konvergencija, referencinėmis nuostatomis. Turime užtikrinti, kad svarbiausi Ukrainos pramonės sektoriai taikytų europinės normas. Tai užima laiko. Sunku pasakyti, kiek ilgai Ukrainai reikės perimti taisyklės. Tai priklauso nuo jų administracinių gebėjimų, politinės valios bei stropumo. Toliau poveikis pramonės sektoriams. Sunku globaliai jį įvertinti. Bet jeigu atveriama ekonomika, būna tam tikras pereinamasis laikotarpis, kai kurie sektoriai ir įmonės gali nukentėti. Tai reiškia, jog už viso to stovi žmonės dirbantis pramonėje, kuri buvo šiek tiek saugoma, tuomet e, prasideda E, sunki konkurencija, šie žmonės praranda darbą. Taigi, pereinamasis laikotarpis neišvengiamas, sunku pasakyti, ar jis bus labai sunku. Trumpalaikiam perspektyvoje Ukraina naudos negaus, bet ilgalaikėje perspektyvoje nauda bus milžiniška. Jeigu dar bus papildomai vykdomos struktūrinės reformos, akivaizdu bus nauda Ukrainos ekonomikai. Visa tai lydės gyvenimo kokybės ir gyvenimo standartų augimą. Esu šiek tiek nekonkretus, kadangi kol kas konkrečių skaičių neturiu ir nežinau, nežinau, kokie sektoriai laimės ir kaip greitai po rinkų atverimo. Tačiau, aišku, kad tai trumpalaikėme perspektyvoje skausmingos priemonės, bet jos ilgalaikėje perspektyvoje atneša e, didelę naudą dabar kada baigsime dėrybas. Kalbant apie politinius skyrius, sektorinį bendradarbiavimą bei saugumo e, dėrybinius skyrius, juos jau galima baigti. Trys politiniai klausimai – stojimo perspektyva, perspektyva aiški, bevizis režimas, antras atviras skyrius. E, tiesiog turime apsispręsti, kada, greičiau ar vėliau suteikti tokį režimą, toliau teritorinis vientisumas. Ukrainiečiai turi suprasti, jog es negali užtikrinti visiško savo par partnerių saugumo. Galime tiesiog pažymėti jog laikomės suverenumo ir teritorinio vientisumo įsipareigojimų, bet nuo šių įsipareigojimų iki saugumo dar tolimas kelias. Manyčiau, kad saugumo teisingumo skyriai netrukus bus uždaryti. Daugiausia problemų kelia prekyba, techninės dėrybos, 14 skyrių, 3 uždaryti, dar 11 liko pirmininkaujant Švedijai buvo paskelbta, kad e, per šešis mėnesius ketinome juos baigti, aš sakyčiau, metai gal ir pusantrų, e, vyko rinkimai, Ukraina apribojo e, laisvą priekybą, tai kertasi su jos įsipareigojimais PPO. Visą tai apsunkino mūsų dėrybas dėl laisvos priekybos, viskas priklauso nuo ukrainiečių valios. Jeigu jie nuspręs sparčiai judėti į priekį, manyčiau, 6-12 mėnesių būtų realus terminas. Bet koks tikslesnis terminas būtų tušės kalbos, o tušė žodžiauti nėra tikslo. Kitas klausimas. Ukrainos europinė politika – Prezidentas pasakė viską, ko iš jo būtų galima tikėtis, jis pakartojo, pabrėžė Ukrainos europinę perspektyvą, europinę strategiją. Jis pat, tą dar patvirtino ponas Tepko, vicepremjeras. Jis e, taip pat yra buvęs Centrinio banko valdybos narys ir užsienio, politikų, užsienio reikalų ministras Kriščenko. Jis taip pat nori stiprinti santykius su ES. Visa tai liudyje, kad prezidento Janukovičiaus ketinimai yra labai rimti. Tačiau, sąžininkai prisipažinsiu, kad kai kas nerima mums kelia, e, apie tai reiktų prabilti. Kaip žinote, Ukraina yra spaudžiama prisijungti prie Rusijos, Baltarusijos, Kazahstano muitų sąjungos. Jei šis spaudimas bus sėkmingas, jei taip nutiks, šaliai bus labai sunku sudaryti laisvos priekybos sutartį su uh, ES, kadangi muitų sąjunga su e, minėtomis trijomis šalimis reiškia, kad bus vienodas muitų tarifas su šiomis šalimis. Ir šios šalis turi menkus prekybinius sustarimus su, Rus, su Europos Sąjunga. Ukraina žino, kokios bus prisijungimo prie šios muitų sąjungos pasiekmes. Mes labai atvirai esame pasakę, kokios bus tokių prisijungimo pasiekmes. Antras aspektas, kuris mums kelia susirūpinimą, tai dujų sektorius. Žinote, vyksta dėrybos tarp Ukrainos ir Rusijos dėl dujų pirkimo sutarties atnaujinimo. 9 metais šį susitarimą sudarė Timošenko ir Putinas Rusija kelia tam tikras sąlygas, galvoja apie tam tikrą rusų-ukrainiečių konsorciumą, Gazpromo interesai labai ryškus. Visa tai turėtų padėti užtikrinti, kad rusiškos dujos per Ukrainą patektų Europos Sąjungą. Šiame sektorėje taip pat e, galime susidurti su sunkumais. Tačiau bendrai paėmus retorika e, yra gera, kompetitingi e, Ukrainos pareigūnai rodo pro europietišką poziciją. Aišku, Ukrainoje yra tam tikras politinis vakumas, bet bendra tendencija yra pro europietiška. We, we get now into a bilateral dialogue and we still have. Dabar atrodo prasidėjo e, dvipusis e, toks dialogas. E, turiu sureaguoti labai trumpai. Dėl bevizio režimo. Ar bus nustatytos sąlygos, kurias reikės įvykdyti prieš parengiant veiksmų planą dėl supaprasinto vizų režimo. Ar bus nustatytos kažkokios kliūtis prieš sukuriant bevizį režimą? Ir ar galėtumėte mums papasakoti apie galimas kliūtis e, prieš parengiant veiksmų planą? Tai yra labai svarbus klausimas susijęs su pažanga. Politik, Ne, nėra nustatyta jokių šankstinių sąlygų, vyksta politinės diskusijos, taryba turi nuspręsti, ar prasminga Ukrainai e, parengti tokį veiksmų planą, kuris buvo parengtas kai kurioms vakarų Balkanų šalims. Komisija, aišku, turi savo nuomonę, tačiau spręs taryba. Ponas Severin. Well, uh, this, uh, po šio ilgo įvadinio pristatymo e, mes turėtume pasikeisti nuomonėmis, nes būtent toks buvo mūsų tikslas. Aš manau, kad atsiveria labai daug galimybių mūsų santykiuose su Ukraina. Mes neturėtume nepasinaudoti tokiamis galimybėmis. Ukrainoje įvyko dramatinių pokyčių Bet kita vertus, tai yra įprastiniai pasikeitimai. Vienas prezidentas pakeitė kitą, viena vyriausybė pakeitė kitą ir tai yra visiškai normalu. Ir norėčiau priminti mums nebe naudoti tokių dogmatinių požiūrių. Mes e, dabar žinome, kad Ukraina turi proukrainišką prezidentą ir jis nėra nei prorusiškų pažiūrų, nei proeuropietiškų. Jis pasisako už Ukrainą ir aš manau, kad jie sieks plėtoti šalį ir įtvirtinti tam tikras laisvės. Mūsų prasme toks žmogus yra proeuropietiškų pažiūrų, tuo pat metu ir pro ukrainietiškų pažiūrų. Mes turėtume ir toliau sutelkti dėmesį į tris pagrindinius dalykus - politinė asociacija, ekonominė integracija ir institucijų konvergencija. Tuo pačiu metu mes turėtume tęsti trišalės diskusijas energetikos klausimais, taip pat dvišalės diskusijas dėl a, laisvos priekybos a, susitarimų. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mums reikia pasiūsti tris aiškus signalus. Pirmiausia, mes turėtume parengti antrą pagalbos paketą Ukrainai. Jeigu mes nepadėsime Ukrainai kovoti su ekonominė krize, tai tokiu būdu žengsime pirmą žingsnį ir nepasinaudosime susidariusiamis aplinkybėmis. Antras dalykas, turime parengti veiksmų planą. Taip, sprendžia taryba, ne komisija, tačiau mes turime pasiūsti tarybai aišku signalą. Ir turime kalbėti aiškiai, nes yra valstybių, kurios pasisako prieš. Ir aš manau, kad, kaip ir sakė mūsų delegacija, būtų galima užtikrinti bevizį režimą per keletą metų, o ne per ilgesnį laikotarpį. Galiausiai turime kalbėti apie perspektyvas. Turime sakyti, kad Ukraina gali atitikti kriterijus ir Ukraina gali de facto tapti nare jeigu bus kalbama apie laisvos prekybos zonas, apie energetikos klausimus prieš Ukrainai tampant nare de jūri. E, dėkuoju dabar ponas Šyvės. Ačiū, pirmininkė. Mes išklausėme pristatymo ir kalba kalbame apie veiksmų planą. Tas veiksmų planas galėtų pagelbėti Ukrainai tapti ES valstybę nare. Tačiau diplomatinė kalba ne visuomet yra labai aiški. Žinoma, galima kalbėti apie sėkmingus rezultatus. Ukraina pademonstravo, kad yra atsakinga valstybę. Ponas Severinas ką tik kalbėjo ir jis sakė, kad dabar yra sukurta komanda, kuri vykdys nuosaikę, nuoseklę politiką. Turime prezidentą, turime parlamentą, turime tarpininką, kuris gali spręsti su ES susijusius klausimus. Ir čia mes ne tik kalbame, bet ir matome konkrečius veiksmus. Atsirado asmuo, su kuriuo galima užsimti tam tikrais reikalais. Aš manau, kad pastaruoju metu gydėjome antieuropietiškos retorikos. Ponas Janukovičius labai aiškiai pasakė, kad baiminamasi, jog žmonės ims kalbėti apie Europos Sąjungą, nežinodami, kokią, kokį praktinį poveikį tai turės Ukrainos žmonėms. Kai dėl vizų, tai yra politinis klausimas. Tai ne tik administracinio pobūdžio klausimas, ne tik vien techninis klausimas. Ir reikia siekti pažangos šioje srityje, nes tai atneš teigiamų poveikių ukrainiečiams. delegacija puikiai žino, ponas Koval puikiai žino, kad buvo atmesti 4 procentai paraiškų. Tai gali būt, atrodyti kaip statistika, e, bet tai yra labai svarbu. 4 procentai paraiškų buvo atmesti, ponas Landsbergis. Ačiū pirmininkė, ponė Mingarelį. Aš Spėju, kad visi čia susirinkę žino, kad naujoji Ukrainos lyder, nauji Ukrainos lyderiai neturi trečio pasirinkimo, tik vieną iš dviejų - prisijungti prie Rusijos muitų sąjungos arba išlaikyti duris atviras veiksmų planui ir Europos laisvos priekybos susitarimui. būti proukrainietiškam dar nieko nereiškia. Jeigu Ukraina nesieks palaikyti santykių su Europa, ne, negalės įstoti į muitų sąjungą. Ar jie žino, ar jie buvo įspėti Europos Sąjungos, kad nėra pasirinkimo be šių dviejų variantų. Dėkoju, ponas Kovačiuk. Much, Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Mingarelį, už dėrybų naujausių rezultatų pristatymą. Kaip EPP šešėlinės pranešėjas Ukrainos klausimų, noriu pasakyti, kad EPP remia Ukrainos e, europinę perspektyvą. Tai valstybė, kuri turi bendrą istoriją su, ir bendras vertybės su ES valstybėmis narėmis. Šiais metais vykę prezidento rinkimai, mūsų tarptautinių stebėtojų, skaitant ir Europos parlamento delegaciją, buvo paskelbti kaip e, sąžiningi ir skaidrus. E, Ir aš galėčiau porą aspektų tik išskirti. Vyriausybė tik pradėjo dirbti. Kaip jūs įvertintumėte jos veiklos pažangą? Ar iš esmės yra keičiama dėrybų su ES taktija, taktika iš Ukrainos pusės? Antras dalykas. Aš norėčiau sužinoti, kokie, Europos, kokie Ukrainos prioritetai uh, 2010 metams dėrybose galės būti pasiekti? Ar Europos komisija mano, kad yra įmanoma pasiekti konkrečių rezultatų, pažiūrėjau, teismų srityje, e, teisingumo srityje, kovos su korupcija požiūriu? Man šis klausimas labai jautrus, nes aš pasiesu iš šalies, kur turime vis dar labai rimtų problemų kovodami su korupcija. O trečias klausimas, kuris man rūpi, norėčiau sužinoti, kaip komisija vertina Ukrainos dalyvavimą Jodosios jūros sinergijoje. Mes žinome, kad egzistuoja dvi veiklos sritis - juodosios jūros sinergija ir e, veiksmų planą. Kaip žinia, juodosios jūros e, strategijos pusėje nėra finansavimo, o rytų partnerystėje jis egzistuoja. Ar tai e, reiškia, kad Ukraina daugiau dėmesio skiria rytų partnerystiai? Ačiū ir paskutinis, ponas Tenak. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpas klausimas komisijai. Man paskambino žurnalistas iš Kijevo ir paprašė, kad aš pakomentuočiau. Norėčiau žinot, ką komisija galvoja ir aš siūlyčiau, kad... Aš pasiūliau tam žurnalistui paskambinti energetikos generalinį direktoratą. Taigi, Kijeve sklando gandai, kad naujoji Janukovičiaus vyriausybė ir pono Boiko, kuris yra energetikos ministras vyriausybė, rengėsi uh, pasirašyti susitarimą su ponu Fataš, kuris e, yra Ros Ukra Negro, Nergo e, vienas iš vadovų. Ta firma buvo uždaryta e, pastaraisiais metais ir keli milijardai dolerių toje bendrovėje cirkuliavo, nes tai buvo tarsi tarpinė kompanija tarp e, Rusijos dujų, e, naftos magnatų ir kitų. Kaip žinia, ponas Fertaš dabar e, prisidėjo labai ženkliai prie Nukovičiaus prezidentinės kampanijos finansavimo. Jam atsilyginant leidžiama naudotis labai didelė darimi Ukrainos vamzdynų naftotiekių. Kaip žinia, Dalis tų naftotekių jau dabar priklauso Ukrainos valstybei. Europos Sąjunga ir Europos komisija turbūt turėtų pasipriešinti tokiai idėjai, nes e, iš dalies e, e, tiems vamzinams eksploatuoti naudojamos Europos investicijų banko ir ES lėšos. Ar jūs galėtumėte sureaguoti į tokį komentarą? So, no. Tai jūs dabar turit galimybę pasakyti taip arba ne. Question. Matau, kad ponas Severinčiai, aš norėjau atsakyti jo klausimus. Jis mano, kad nereikia e, kokio nors konflikto ar nesutarimo su nauja administracija. Tai savai mes suprantame. Žinom, kad ponas Janukovičius per pastarosius dešimt metų labai smarkiai pasikeitė ir kai jis tapo antrą kartą ministrų pirmininku, ėmė vykdyti politiką, kuri labai smarkiai skiriasi nuo tos, kurią jis vykdė per pirmąjį e, premjeravimo laikotarpį. Antros Janukovičius kadencija pasižymi 21 teisės aktu, kurie leido Ukrainai įstoti į pasaulio priekybos organizaciją, taigi labai naujoviškas požiūris. Jūs sakėte, kad ministras pirmininkas Azarov ir Janušenko, kuris yra ūkio ministras, yra labai aktyvus ir jie e, tarsi demonstruoja ryštą įstoti Europos Sąjungą ir mes negalim to ryšto abejoti. Prezidentas Janukovičius prisiekdamas kartu su savo komanda prižadėjo siekti suartėjimo su ES Ukrainai. Jis labai aiškiai tą norėjo pasakyti. Kalbėjo apie e, tokį pagalbos e, išbrendant iš ekonominės krizės paketą. Mes kalbėjome apie makrofinansinės paramos e, biudžetą 600 milijonų eurų. E, Tikimės, kad bus patvirtinta ta parama ir mes ją pradėsime teikti, kai tik Ukraina pradės tenkinti TVF re e, rekomendacijas prasidėjo darybos su nauj, tarp naujos administracijos ir TVF ir mes tikimės, kad tos pas, vyks pasiekti sustarimą per artimiausius mėnesius. Jūs kalbėjote apie laisvę asmenų judėjimą. Nemanau, kad prie jo reikėtų grįžti. Mes jau apie jį kalbėjome. Kalbame apie galimybę, tikimybę, kad Ukraina įstos. Apie tai kol kas dar nėra kalbama. Sutarties 49 straipsnėje sakoma, kad ES duris atviros visoms Europos valstybėms, jeigu jos tenkina e, sąlygą susijusią su žmogaus teisėmis, pagarba mažumoms ir kitais dalykais praėjo treji dėrybų metai. Rezultatai nebuvo patys sėkmingiausi. Daug kas pagerėjo, daug kas padaryta, bet e, to nepakanka. Per pasarausius trejus metus pirmiausia buvo sukurtas e, rytų partnery, kaiminystės e, politikos veiksmų planas ir dėrybų kontekste yra įgyvendinami du labai svarbus dokumentai. Milžiniški žingsniai žengsti skirtingose srityse Anot teisės ir institucijų specialistų, šis susitarimas, dėl kurio dabar dermės, yra pats e, sudėtingiausias, rimčiausias, kokį kada nors ES yra pasirašyta kokia nors šalimi, todėl darybos taip ilgai ir užtrunka. Ar jie supranta, ką daro, ar jie supranta, kad jiems teks e, pra, į, įžengti į muitų sąjungą su rytų partneriais. Aš manau, kad Ukraina puikiai viską supranta ir supranta, kokius padarinius tai gali atnešti. Uh, sukurti. Ir paskutinis klausimas. Teismų reforma ir kova su korupcija. Padaryta labai daug tose sritise pastaraisiais metais, tačiau dar lieka daug ką ir nuveikti. Dvi reformų priemonės yra įgyvendinamos, tai yra teismų nepriklausomybės stiprinimas ir būtinybė E, aktyviau kovoti su korupcija, bet supraskim, kad Ukraina nėra vienintelė šalis, kuri turi dirbti šiais klausimais. Dėl Ukrainos dalyvavimo Juodosios jūros sinergijoje ji dalyvauja visapusiškai. Būtent Kievas, Ukraina E, Jodosios jūros energijos idėja iškėlė. Negalima sakyti, kad nėra finansavimo. Yra finansavimas, nors ir ribotas. Sakoma, kad konkuruoja Jodosios jūros energija ir rytų partnerystės politika. Tai neteisingas teiginys. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad Jodosios jūros e, strategija yra regioninio bendradarbiavimo organizacija. Valstybės esančios aplink Jodąją jūrą bendradarbiavo transporto, energetikos, aplinkosaugos klausimais. O rytų partnerystė. E, E, bando apibriežti, bando išsiaiškinti, kaip rytų Europos kaimynės, Kaukazo šalis gali priartėti prie ES visose gyvenimo srityse, kaip jos gali tapti panašesnės į mus. Taigi, tai yra dvi skirtingos iniciatyvos, jų negalima painioti. Dėl pono Tanoko klausimo. Taip, mes žinome, kad Rozų Nergo uh, e, savininkai kuriuos e, šiek tiek e, protegavo Timošenko vyriausybė, e, susidūrė su sunkumais, jų fondai buvo konfiskuoti, kaip ir dujų atsargos buvo konfiskuotos. Pone Tanukai, jūs kaip ir aš žinote, kad Ukrainoje dalis Rosų Negro akcininkų bandė e, finansuoti Janukovičiaus kampaniją. Galite būti tikras, kad ES lėšos ir ES investicijos lėšos nebuvo panaudotos tam, kad būtų išmokamos kompensacijos e, tos firmos oligarchams. Mes labai aiškę žinę davėme, aišku signalą davėme e, Ukrainos administracijai, kad e, toje srityje jokių priemonių negali būti įmamas. Ačiū. Noriu padėkoti ponui e, komisijos atstovui už pasisakymą, o dabar perinam prie kito klausimo. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kaip žinia, spalio 3 įvyks ten rinkimai. Politinės stagnacijos etapas pasiektas. Ir dar laukiam Europos komisijos nuomonės dėl vizų liberalizavimo. Paprašysiu Doris Pak dabar pasisakyti. Ačiū. Ačiū. nesakau, kad prieš metus pateiktas mano e, pranešimas būtų galima, e, kad jį būtų įmanoma perrašyti raidė raidėn. Kai kas pablogėjo, politinė situacija iš kitos pusės pagerėjo, politikai pagalvojo ir suprato, kad be geros valios neįmanoma sukurti ateities Bosnijoje ir Hercegovinoje. Konstatuojamosios dalis apibendrina situaciją politinį aklygatvį, kuris yra nacionalistinė retorika ryškėja. Tas nutiko ne tik dėl rudenį vykstančių rinkimų, bet jų, jų buvo regima ir anksčiau, daugiau mažiau uh, aštrus reikalavimai išsakomi iš Respublika Serbska. E, girdime, kad norima taikaus valstybės padalymo, Daytono susitarime to nenumatyta, o res, Republika Sepska premjeras nori, kad Daytono susitarimas būtų griežtai taikomas. Ten apie Bosnijos Hercegovinos padalymą nėra nežodžio. Mes Daytoną palaikėme uh, kadangi jis buvo vienintelė galimybė mm, atkurti šią valstybę, dėja atkūrimas buvo toks sudėtingas, kad šiandien vietos politikai susiduria su tokia situacija. E, yra dvi mm, tarsi savrankiškos valstybės dalės, iš kurių viena įsivaizduoja, kad yra visai nepriklausoma. Tačiau tik vieninga Bosnija ir Hercegovina gali rasti kelią į ES. Taigi tiek Bos e, Respublika Zerbska, tiek Bosnijos, e, Bosnijų ir Kroato federacija turi veikti kartu. Tai yra viena valstybė ir turi atiduoti dalį suverenumo valstybei, kitaip valstybė nefunkcionuos. Taip yra kiekvienoje valstybėje, ne tik Bosnijoje ir Hercegovinoje. Taigi situacija nepagerėjo, valstybė nesustiprėjo, valstybė kasdien silpnina nacionalistinė retorika bei kai kurių asmenų nenoras apskritai galvoti apie viena valstybė. Mes neturime aukščiausiojo teismo Bosnijoje ir Hercegovinoje. E, niekas negali suderinti keturių skirtingų teisinių sistemų šioje valstybėje, bet to Republika Serbska kasdien rengia išpolius prieš e, federalinius e, policijos, teisingumo pareigūnus, tai nepadeda susivienijimui. Toliau situacija, kuri jau yra pažįstama, e, specialusis atstovas, e, kuris atstovauja tiek tarptautinė bendruomenė, tiek Europos Sąjunga. Tikėjomės, kad šio atstovo ar pasiuntinio darbas galėtų greitai baigtis, nes e, tikėjomės vietos politikų pragmatiškumu, kad jie išdrys pasirūpinti e, savo žmonių ateitimi. Atsakomybės vengiama, nenorima jos prisimti, vaidinama, e, kad šalis yra jų partijos dalis. Tikrai negalvojama, jog reikia šalį vesti į Europos Sąjungą. Negalvojama, jog piliečiai turi teisę ir nori žengti šiuo keliu. Jeigu mes kalbama apie specialaus atstovo pareigybės panaikinimą, egzistuoja veiksmų planas, reikia įgyvendinti jame išdėstytas sąlygas, apie jas visi ir kiekvienas žino. Paskutinį kartą buvome Bosnijoje šių metų pavasarį, konstatavome, kad politikai nori gyvendinti tik vieną veiksmų plano dalį dėl bevizio režimo, jie tą padarė, dėl to galima juos pagirti, galų gale pateisinti piliečių lūkesčiai. Ta veiksmų planą jie įgyvendino. Prisimenu pokalbį su politikais, jų metu girdėjau, duokite mums veiksmų planą ir kitoms sritims. Jie net nežino, kad tas veiksmų planas yra, yra stabilizacijos asociacijos susitarimas yra sąlygos, kurias būtina įgyvendinti. Taip pat yra specialaus atstovų veiksmų planas. Taigi, veiksmų planas yra, juos reikia įgyvendinti e, taip pat kaip ir vykdant sąlygas dėl bevizio režimo. Šiame pranešime atkreipiau dėmesį į tai, kas pas, pastaraisiais metais mane nuliūdino būtent faktas, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje tūkstančiai moterų ir mergaičių, kurios 92-95 metais buvo išprievartautos, buvo visiškai pamirštos. Nebuvo atkurtas teisingumas, nebuvo e, kažkaip kompensuota už tuos nusikaltimus. Šios aukos, nukentėjusiosios e, visiškai jokios pagarbos nesulaukė dažnai jų orumas yra mm, pažeidžiamas, jos negali kurti naujo gyvenimo. Manyčiau, kad ES būtent šiam aspektui turėtų skirti daugiau dėmesio. Turėtumėme Bosnijos ir Hercegovinos pareigūnus tiek federaliniu, tiek e, regioniniu lygmeniu pareikalauti, kad šios e, moteris sulauktų teisingumo. Toliau švietimo sistema šioje šalyje. Nemanau, kad ši e, sistema yra šio laikiška, etninių ribų ji neįveikia, daugelėje sričių e, švietimo sistema visiškai netitinka europinių reikalavimų. Mes, kaip Europos parlamentas, turime mokymosi viso gyvenimo programą šioms šalim. Būtent mes raginome komisiją atidaryti šią programą. Nuo septintųjų metų egzistuoja programa dėl mokymosi viso gyvenimo, Erasmus, Eukumenijos, visi kiti dalykai, bet jie neįgyvendinami. Bosnijoje ir Gercegovinoje jų įgyvendinti net neįmanoma. Ten yra 13 švietimo ministrų, nėra nacionalinės agentūros kuri galėtų būti partnerė Europos komisijai ir sukurti visas galimybės pinigai skiriami šioms programoms e, būtų skiriami per EPA fondus, bet jų pasimti jie negali. Taip nutiko dėl to, kadangi Daytonas nesukūrė jau Vašingtono sukurtos situacijos e, ir Bosnijos ir Kroatijos federacija, ten yra dešimt regionų, po to yra Republika Serbsija ir tik po to E, federalinė vyriausybė. Taigi tokia ten yra šiandieninė situacija. Taip pat pranešime bandėme rasti atsakymus į atskiras problemas, kurias mūsų nuomonė reiktų spręsti kuo greičiau. Taip pat turime suvokti, jog taryba ir e, komisija turėtų e, greščiau vadovauti, imtis didesnės iniciatyvos. Pirmininkaujantį Ispaniją bei JAV šiuo metu bando mm, pradėti kalbėtis likus penkiems mėnesiams iki rinkimų e, vargiai bus galima sulauti konstitucijos pakeitimų. Jeigu mes norime, kad federacinė vyriausy... valstybė funkcionuotų, tai konstituciją reikia keisti tačiau to nenorima daryti, kadangi praėjusio rudenį pirmininkaujant Švedijai nepavyko ir jai keisti konstitucijos, taigi nuspręsta mes apskritai nieko nebenorime. Ypač to nenori Republika Serbska. Premjeras galite pasiskaityti laikrašiuose, kad jis nenori jokių konstitucijos keitimų ir taškas. Taigi padėtis e, šioje šalyje e, yra tikrai nerožinė, ateities perspektyvų beveik jokių nėra, todėl turime elgtis griežčiau. Jeigu mes skaitome, kad pono Martinos, pono Steinberg pastangos bus nulinės, jie parengė pareiškimą, kuriam niekas nepritars, tai sužinome, Šiandien amerikiečiai pareiškia po rinkimų, mes, amerikiečiai, stumsime konstitucinę reformą. O kurgi dingo Europos Sąjunga? Jau praėjusią kartą buvo, buvo, buvo būtent taip. Šeštaisiais metais Europos Sąjunga liko nuo šalyje. Taigi, kartuojasi praeities padėtis, manyčiau, negalima to leisti. Taip pat e, prisiminkime, kad Strasbūro žmogaus teisų teismas konstatavo, to buvo galima tikėtis, e, kad E, Daytono konstitucija mm, yra e, neteisinga e, ar būtent pažeidžia tarptautinius susitarimus, kad galima rinkti tik bosnekų, kruatų ir serbų atstovus, tik šių trijų tautų atstovus, o visi kiti neturi jokių galimybių siekti aukštų renkamų postų Tai yra e, sijasas vadinami. Tai yra žmonės, kurie negali nuspręsti, ar jie yra kruatai, mus, musulmonai ar mm, kokios trečiosios tautybės serbai. Na, tai yra mišrių šeimų palikonis, jeigu yra tėvas kruatas, motina kruatė, taigi jis yra kruatas ar serbas. Taigi tai yra e, įvardinti kiti tretieji asmenis. Ir šie kiti asmenys neturi jokių teisų kandidatuoti. Taigi situacija tokia per kitus e, rinkimus, prieš kitus rinkimus net ir šie kiti turėtų kandidatuoti. Reikia atitinkamą rinkimų įstatymo pakeitimų. Kaip suprantu, beveik neįmanoma tikėtis, jog iki rinkimų konstitucija bus pakeista. Ponas Dodik bando ją pakeisti bent šiek tiek, kad pavyzdžiui kandidatuoti prezidento postą gali kandidatuoti vienas asmo iš Republika Serbsva ir du iš Kruatų musulmonų federacijos, neįvardinant tų žmonių tautybės. Tačiau tai yra tik dalis problemos sprendimo. Na, jeigu tai yra mažiausias bendras vardiklis, abejoju, ar jis atitiks žmogaus teisų teismo sprendimą. Todėl siūlau e, pareikalauti sukurti aukščiausiai teismą Bosnijoje ir Hercegovinoje. Vokiškoje versijoje yra vertimas ne visiškai tikslus, aš pateiksiu pakeitimą, kad ši versija atitiktų anglišką originalą. Taip pat kalbame apie kovą su nusikalstamumu, korupcija, organizuotų nusikalstamumu, ji turi būti sustiprinta lytiniai nusikaltimai ir baudžiamasis kodeksas turi būti pakeistas, kad šios, man anksčiau minėtos mergaitės moteris gautų atitinkamas kompensacijas. Jeigu mes e, laikome karo nusikaltimus, e, karo nusikaltimais e, išprievartavimus, ir tas daroma tarptautiniu mastu, tai Bosnijoje ir Hercegovinoje nukentėjusios moteris, mergaitės turi gauti bent tam tikrą kompensaciją už patirtą skausmą. Toliau pabėgėlių grįžimas į gimtinę, tai nėra iki galo užtikrinta. Mes prašome, jog būtų uh, sistema pakeista, bet to pamiršau paminėti, kad žmonės, kurie buvo išvaryti iš Republiką Serbską, galėtų grįžti į mm, savo gimtinę. E, Banjanukos dalis atrodo e, kaip po karo visiška dikynė. Tikrai gaila, kad e, toks regionas nepanaudojamas žemės ūkiui. Korupcija yra labai aktuali tema. Korupcija vyriausybėje viešųjų pirkimų sektoriuje, pavyzdžiui, dalinant kažkokius veiklos patentus energijoje, transporte, visur korupcija yra išsikerojusi ir išsikerojusi visuose federacijos dalise ir pačioje federacijoje. Toliau mes bandome išvengti kaltinimų, tiesiog bandome įvardinti trūkumus ir parodyti, ką reiktų pakeisti. Toliau švietimo sistema, apie tą jau kalbėjau, reiktų ją patobulinti, ji turėtų būti priderinta prie europinių standartų. Dar e, gal pat, aš pati pateiksiu pakeitimą dėl profesinio lavinimo. Daugeliu atveju profesinis e, lavinimas yra nepakankamas, turėtumėme gal su europiniais pinigais, EPA fondais bandyti pakeisti situaciją. Vizų politika jau buvo paliesta. Regėjome, kad politikai parodė, jog sugeba dirbti, tikimės teigiamo rezultato, tačiau ponai ir ponios Bosnijos ir Hercegovinės viduje e, susisiekimas nėra be kliūčių, e, nes darbo teisėje socialinio draudimo sistemoje egzistuoja milžiniškios kliūtis, kadangi tarp atskirų federacijos dalių egzistuoja didelės sienos. Turime užtikrinti, kad viduje laisvas darbo jėgos judėjimas būtų užtikrintas. Taip pat reikalaujame kad 11 metų visuotinis surašymas įvyktų, kad būtų atitinkamas įstatymas priimtas. E, kyla problemų, nes dabartiniu projektu ne visi patenkinti, e, kadangi norima žinoti, kas konkrečiai kokiai tautiniai grupiai priklauso. Toliau labai svarbi problema, e, tai yra taip pat veiksmų plano dalis, valis vertybės nusavybė ir jos padalymas. Tai yra labai svarbus kriterijus. Tolė, todėl turėtumėme paraginti politikus bei vyriausiai įgaliotinį bendradarbiauti dėl valstybinio turto padalymo atskiroms federacijos dalims. Norėčiau pasidžiaugti, kad federacija sugebėjo gauti lėšų iš TVF, nes buvo priimti tam tikrai įstatymai reikalingi šioms lėšioms gauti. Regioninis bendradarbiavimas labai svarbus aspektas, paliečiau visas svarbiausias temas, tačiau daug ko nespėjau aptarti. Ačiū. Esu įsitikinęs, kad tikrai aptarėte visus klausimus, nepaisant to yra 11 norinčių kalbėti kolegų. E, geras dalykas yra tas, kad išsamus situacijos pristatymams leis kitiems kalbėtojams sutrumpinti savo pasisakymus. Norėčiau paminėti, kad pirmiausia suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o po to kitiems užsirašusiems į sąrašą. Taigi, ponas Pukan, prašom. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Taigi aš e, paaukštinau jūs pareigose. Ponas Kukan. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti gerbiamą kolegę Doris Pak už pristatymą. Į savo pranešimą jie traukia visus svarbiausius klausimus, apžvelgia politinės situacijos pasikeitimus valstybėje. Aš norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie turėtų būti pabrėžti e, šiame pranešime ir šiame rezoliucijos pasiūlyme. Jūs jau paminėjote, kad šiais metais e, valstybėje vyks rinkimai. Bosnius ir Hercegovinos politikai sako, kad e, laikas yra blogas, nieko negalima pasiekti, prieš rinkimų situacija paprastai būna ypatinga. Aš manau, kad mes, nepaisant to, turėtume uh, pabandyti pasinaudoti prieš rinkiminę situaciją ir paskatinti valstybės politikus siekti reikalingų ekonomikos reformų. Rezultatas, aišku, negali būti garantuotas sėkmingas, bet turime dėti pastangas. E, Bosnijos ir Hercegovinos integracija į Europa yra lėtas procesas. Komisija pažangos ataskaitose nekarta pabrėžia e, šį dalyką ir Europos parlamento delegacija pietričių Europai nekarta ragino politikus dėti daugiau pastangų, kad e, šalyje būtų aktyviau vykdomos reformos. Mus nuvilia e, menka pažanga dėl su ES susijusių reformų. Taip pat galima pasakyti, kad pažanga siekiant atitikti stabilizacijos ir asociacijos sustarimo kriterijus taip pat yra daroma labai lėtai. Šalis turi padaryti konstitucinę reformą, kuri leistų sukurti nepriklausomas institucijas ir institucinę sistemą. Ekonominės reformos taip pat yra būtinos, ypatingai svarbios yra struktūrinės reformos, kurios panaikintų visas kliūtis kylančias bendrai ekonomikos erdviai. Taip pat kliūtis dėl privatizavimo proceso vykdymo. Aš tikiuosi, kad su ES lėšomis bus vykdomos ekonominės struktūrinės reformos. Nedarbo skaičiaus, nedarbo lygio didėjimas taip pat yra labai svarbus. Nedarbas siekia maždaug 14 procentų. Ir dar du pastebėjimai. Aš manau, kad viešosios žiniasklaidos nepriklausomumo klausimas taip pat turėtų būti paminėtas pranešime. Reikėtų įtraukti šį klausimą, bent jau pasvarstyti galimybę įtraukti šį klausimą į pranešimą, nes viešoji žiniasklaida yra labai svarbi priemonė kovojant su tautinė neapykanta. Žinoma, su sąlyga, jeigu žiniasklaida veikia atsakingai, tinkamai ir proeuropietiškai Nežinau, ar tai yra realistiška, bet pabandyti verta. Ir paskutinis dalykas susijęs su liberalizavimu. Visiškai sutinku su kolegė Doris, minti padarytą pažangą. Ir tikiuosi, kad Europos komisija netrukus mums pateiks teisėkuros projektą šiuo klausimu. Tikiuosi, kad Europos komisija laikysis teigiamos pozicijos ir Europos parlamentas galės greitai apsvarstyti šį klausimą. Ačiū. Pirmininkas, dėkuoju. Dabar ponas Vigenin, jis kalbės e, poskult tai šešėlinio pranešėjo vardu. Ačiū, pirmininkė. Ponios poskurt e, vardu norėčiau padėkoti pranešiai už puikų darbą. Pone Pak atliko išsame analizę, pranešimas yra labai geras, e, nėra labai daug prieštaravimų šiam pranešimui. Ir manau, kad Bosnijai Hercegovinai pasiūstas signalas bus labai aiškus, kai patvirtinsime pranešimą. Ponios Boskurt vardu taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad buvo įtrauktas karo nusikaltimų klausimas į pranešimą. E, nepakankamai dėmesio iki šiol šiam klausimui buvo skirta. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mes teikiame pakeitimus susijusius su e, galimybėmis šiai valstybei tapti ES nare. Tokia galimybė vienyje piliečius ir tai galėtų būti viena iš paskatų piliečiams keisti savo šalį. Taigi mes padarėme keletą pakeitimų Liepos 15 dieną sukaks 15 e, metų nu, po Srebrenicos. Aš manau, kad pakeitimas susijęs su šia data taip pat yra svarbus, mes jį teikiame. Dar keletas klausimų. Reikia pabrėžti moterų ir mažumų, taip pat ir žydų mažumus klausimą. Taip pat teiksime pakeitimų dėl to, kad valstybė yra tranzitinė šalis priekybai žmonėmis ir teiksime pasiūlymų dėl e, pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų. E, taip pat norėtume pabrėžti, kad pasibaigus karui e, šalis lietai yra rekonstruojama, taip pat nedarbo lygis, ypač tarp jaunų žmonių, yra didelis. Neseniai girdėjome, kad nedarbo lygis yra daugiau negu 40 procentų. Aš stebiuosi, kaip žmonės apskritai gali išgyventi, turbūt šešėlinė ekonomika klesti toje šalyje, taigi mes turėtume ypatingai daug dėmesio skirti šitam klausimui. Ir galiausiai, ponia Pak, mes matome, kad jūs esate nusivylusi menka pažanga valstybėje. Galbūt ne šiame pranešime, bet apskritai mes turėtume pasvarstyti, kodėl pat siekta tiek mažai pažangos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Turėtume pabandyti padėti valstybei greičiau judėti tą kryptimį, kurią ji yra pasirinkusi judėti. Atrodo, kad šalies institucijos pačios užkerta kelią šaliai vystytis ir tai ne visuomet gali būti suprantama. Praėjusią savaitę socialistų partija rengė konferenciją Sarajeve ir mums susidarė įspūdis, kad regione yra susiklošusi bloga nuotaika dėl galimybės prisijungti prie ES. Dėl Bosnijos ir Hercegovinos Mes dažnai, galima sakyti, matome tik atskirus detalės, bet nematome bendro vaizdo. Mes iš tiesų palaikome plėtros 2014 metais idėją. Aš suprantu, kad iki 2014 metų tai nėra įmanoma, tačiau turėtume įnešti naujos energijos į tą plėtros procesą. Ir Galbūt Bosnija ir Hercegovina atras šalies viduje jėgų paspartinti e, reformas, dirbti sunkiau ir daugiau, kad galiausiai Bosnija ir Hercegovina būtų integruota į Europos Sąjungą. Galima pažiūrėti į veiksmų planą dėl vizų. Yra labai aiškus e, kriterijai, reikalavimai, įsipareigojimai abiejose pusėse ir pažanga yra daroma. Ir mes tikimės, kad šiais metais Bosnija ir Hercegovina galės prisijungti prie bevizio režimo. Bet ES narystės perspektyva yra labai svarbi ir mes turėtume pagalvoti, ką parlamentas galėtų šiuo klausimu padaryti. Dėkuoju dabar ponė Latford. Uh, uh, labai ačiū pirmininkė. Sutinku su kitais pasisakusiais, kurie sakė, kad ponė Pak parengė puikų pranešimą, kuris ir visiš, visiškai sunku su jumis e, yra labai išsamus ir jį pristatė labai išsamei. Norėčiau paminėti tik porą dalykų trumpai. Džiaugiuosi, kad jį įtraukė korupcijos aspektą, e, gyventojų surašymo aspektą, aukščiausiojo teismo reformos ir teisingumo sistemos bendrai reformos poreikį. Galbūt reikėtų labiau akcentuoti tuos dalykus. Porą dalykų, kuriuos galbūt reikėtų labiau išryškinti ir pabrėžti jų e, skubumą. Mokyklų segregacija kai dvi mokyklos po vienu stogu įsteigiamos. Su tuo negalima susitaikyti. Žinome, kad po Daytono susitarimo buvo sukurtas laikinas mechanizmas, tačiau jis užsitėsi per daug ilgai ir su tuo negalime taikstytis. Labai džiaugiuosi, kad ponė Pak kalba apie teisingumą ir lytinio smurto aukas galbūt daugiau dėmesio šiems klausimams per staruosius 15 metų buvo skirta, ir galbūt norėtume, kad e, prievartavimas kaip e, karo priemonė nebūtų, nebeegzistuotų, taip pat ją reikėtų akcentuoti kalbant apie karus Kongė ar kitose tolimesnėse šalise. Manau, kad reikėtų daugiau akcentuoti rinkimų teisės reformos poreikį. Tai turėtų būti padaryta dar prieš spalio mėnesį, kaip ponė Pak pati sakė matome, kad tuo įstatymu įtvirtinta diskriminacija, kurią pasmergė Strasbūro teismas, todėl jį reikėtų pakeisti. Dėl konstitucinės reformos, platesnio pobūdžio reformos, manau, kad reikėtų pasakyti, kad svarbu toliau dėrėtis, nors galbūt ir nerealu yra, gal net nereikėtų pakeisti konstitucijos prieš spalio mėnesio reikimus. Norėčiau paklausti ponios Pak, ką ji mano apie tokį pasiūlymą, kiek žinau, jis buvo pateiktas šią savaitę, nes skaitau praeitos savaitės pranešimas spaudai, kuriame sakoma, kad ES pirmininkaujantys šalis ir JAV siūlo deklaracijos projektą, pagal kurį Bosnija e, įsipareigotų reformuoti konstituciją po rinkimų. Aš manau, kad reikia pabrėžti, jo konstitucinė reforma yra absoliučiai būtina, kad valstybė galėtų funkcionuoti, tai yra reikalavimas tam, kad šalis galėtų siekti narysės ES. Reikia kalbėti ir apie ekonominę bei socialinę pažangą. Čia jokių sprendimų nėra priimta, bet e, manau, kad gyventojų surašymo nebuvimas irgi yra labai rimta problema. Tai e, yra susiję ir su konstitucinės reformos tas delsimu ir su ekonominėmis bei socialinėmis problemomis. Visą tai trukdo geriems santykiams su ES. Doris Pak pabrėžė, kad daug pažangos padaryta vizų liberalizavimo srityje. Gal reikėtų daugiau čia pakalbėti, pateikime aiškesnių pavyzdžių. E, Bosnijos ir Hercegovinos administracija sugebėjo dirbti kartu, kai turėjo aišku tikslą ir sugebėjo pasiekti to tikslo. Taigi gali jos tarpusavėje bendradarbiauti, kai nori, kai gali sutelkti jėgas. Manau, kad būtų labai gerai prieš dar balsuojant dėl šio pabrėž... pa... pranešimo um, įtraukti komisijos vertinimą. Dėl pažangos turbūt reikėtų pasveikinti Bosniją tapus jungtinių tautų saugumo tarybos nebalsuojančią nenolatinę narę. Su, ir galiausiai galbūt būtų galima rasti galimybių paminėti Serbijos parlamento rezoliuciją dėl Srebrenicos ir ją pasveikinti, nors, e, kaip žinia, e, buvo nuspręsta daugumos, kad žodis genocidas nebūtų paminėtas. Vis tik svarbu, nes šioje rezoliucijoje pabrėžiama Bosnijos e, vientisumas, integralumas. Svarbu, kad Bosnijos ir Hercegovinos parlamentai priimtų savas rezoliucijas tuo klausimu. Dar noriu paminėti, kad yra sukurtas planas Sarajeve e, birželio pirmą dieną surenkti konferenciją apie šalies pažangą einant link ES. Slovenijoje kovo mėnesį vyko tokia konferencija, bet joje nedalyvavo ES vadovai. tai e, tiesiog privertė Serbiją boikotuoti, nes Kosovas buvo atstovaujamas. Aš tikiuosi, kad tai nebuvo koks nors sandoris su Serbija, su tokiais dalykais nesitaikstytume. Tikiuosi, kad birželio pirmą dieną Europos Sąjunga nusiūs savo lyderius, nepriklausomai nuo to, ką Serbija padarys. Pone Argentinį. Dėkui pirmininkė. Liūdna girdėti, kad valstybė stengiantis, besistengianti bendradarbiauti su kaimininėmis šalimis, galiausiai įsivelia į tam tikrą painiavą. Europos Sąjungoje vis pabrėžiama, kad stabilumas yra būtinas tam regionui ir jo reikia siekti. Žinau, kad tas liūdėsys, ta melancholija atsispindi ir mokinukų balsuose, kurie nešasi su savim labai sunku bagažą. Noriu pagirti ponę, Bak, ponę Pak, parenkus tokį gerą pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad ponė Pak tiek daug dėmesio skiria moterims. Ji kalba apie prievartavimą kaip e, karo ginklą, kalba apie moterų ir mergaičių padėtį ir jų teisės. Moterų ir vaikų padėtis Bosnijoje yra labai svarbi, turiu galvoje vaikų galimbės mokytis. Aš sveikinu ir visus kitus teiginius, kuriuos jį mums taip puikiai pristatė. Mes socialdemokratai norėtume, kad visi šie klausimai būtų paminėti. Nereikia kalbėti tik apie etninius skirtumus. Tos valstybės yra kur kas platesni dariniai. Čia ten egzistuoja religinių e, grupuočių ir transseksualų, ir homoseksualų. Pone Pak E, skatina, greitė, skatina liberalizuoti vizas. Bet terminas 2010 metai jau čia pat. Ir vargu, ar Bosnija ir Hercegovina sugebės tai padaryti, ar komisija pati yra pasirengusi tą padaryti. Man atrodo, kad ne visai. Todėl turėtume patys klausti. Ar ES generalinis sekretorius generaliniai sekretoriai, kuri taip pat yra ir ypatingo įgaliotinė, neturėtų užtikrinti bendradarbiavimo su ES tokių šalių. Taigi ten yra daug žmonių, kurie, turime labai daug žmonių, kurie toje, toje zonoje dirba pastaraisiais metais. Dar vienas klausimas, kuris e, turi būti pabrėžiamas, yra garantuotas energijos tiekimas. Bosniai reikia pagalbos. Jai reikia nacionalinės energetikos strategijos. Lengva pasakyti, kad e, žmonės galvoja apie e, hidroelektrinės, apie subalansuotą energetiką, bet ES turėtų labiau paramos teikti. Norėčiau, kad ponė Kopa pasakytų, o paskui ponė Brisagič. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της και να ξεκινήσω. Ačiū. Norėčiau padėkoti poniai Pak už pranešimą. Tikrai e, geras pranešimas, tas išreikštas nusivylimas pagristas. Manau, kad e, jog kartais e, kritika išsakoma per nelyg e, netinkamų tonų, ne visuomet gerai, taip. Es turi galvoti, ko jį nori, kaip nori spręsti problemas atskiri, ne, atskiros nepriklausomos valstybės ar protektoratas. Taigi dėl to turime apsispręsti. Taip pat turime suvokti priežastis, kurios lėmė dabartinė, dabartinė aklygatvė situacija. Daytono sustarimas padėjo sustabdyti kraujo praleimą. Bet reikia savęs paklausti, kokios jo ilgalaikės pasiekmes. Ar tas nacionalistinė strategija duoda rezultatų? mes regime, kad nėra Bosnijos ir Hercegovinos, tai yra atskiros etninės grupės. Mums reikia remtis e, naujausią informaciją. Negalime kalbėti apie vizų liberalizavimą iki vasaros. Tas būtų buvo įmanoma, jeigu parlamentas to norėtų, bet nesukelkite lūkesčių, kurie gali neįsipildyti. Uh, Kitas aspektas, kurį palėtė daug kolegų šių metų spalio mėnesio rinkimai, manyčiau, jog mes pateiksime pakeitimų, kurie apimtų tas paliktas spragas. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbi prieš galą, problema yra ta, kad vis mažiau laiko lieka. Ir kita vertus, jau reikia pakartoti tuos komentarus, kurie jau buvo išsakyti. Aš irgi norėčiau pasveikinti Doris Pak parengus tokį rezoliucijos tekstą. Ir galiu pasakyti, kad be bejonės yra tokių nedidelių dalykų, kuriuos būtų galima pridėti, kad e, dokumentas dar pagerėtų, bet aš e, susilaikysiu ir neteiksiu jokių pakeitimų. Aš manau, kad ji iš esmės e, pagrindinius dalykus aptarė. Mes kalbam apie e, Bosnijos kelią į ES ir visas kliūtis, kalbame apie problemas susijusias su išsilavinimu, su švietimu, su socialinėmis problemomis. Taigi pagrindiniai klausimai aptarti. Galbūt mes galėtume paremti ir kai kurių kolegų pasiūlymus dėl mažumų, dėl romų. Galbūt būtų galima juos labiau akcentuoti, bet aš pati neteiksiu jokių pakeitimų pasiūlymų. Dar porą pastabų. Aš noriu čia pasisakyti, nes aš vis dažniau ir dažniau girdžiu du dalykus. Vienas jų yra, kad diskusijose teigiama, jog Bosnija yra žemė, kuri, nu, kur, yra kraštas, kuris yra naudojamas kaip kontrabandos tranzitinė šalis. Man tas nepatinka, nes e, atrodo, kad nebesuprantama, kad tai iš tiesų nėra teisybė. Vis dažniau kalbam apie tai ir reikia reaguoti. Taip nėra. Aš norėčiau, kad tie, kurie mus atstovauja, e, rastų to, pagrindo ar įrodymų, kad tokie teiginiai yra teisingi. Mes negalime sakyti, kad visiškai to šalis nėra tranzitinės, tačiau negalime sukurti tokio iškreipto vaizdo. Uh, Kitos regiono valstybės, kurios yra ES narės, lygiai taip pat gali būti tokios šalis. Antras dalykas, į kurį norėčiau sureaguoti. Ponės Argentinį kalbėjo, kad ta ypatingojo įgaliotinio tarnyba yra tas pats kaip Europos komisija. Ne, visiškai taip nėra, jūs neteisi. Tai yra vienas žmogus, bet pareigos dvi. Vienas yra ypatingas įgaliotinis, kitas dalykas yra e, generalinis sekretorius. ES ypatingas įgaliotinis yra susijęs su e, ES. O tas OHR yra e, susijęs su tarptautinė bendruomenė bendrai mes e, kalbame apie ypatingo ir įgaliotinio tarnybos uždarimą ne apie ES tarnybą. Aš norėčiau sustiprinti Doris poziciją. Viską reikia aiškiai surašyti, nes dabar yra daug neiškumų. Kartais vieno punkto užtenka tam, kad e, nacionalistai susėstų ir pradėtų įvairias interpretacijas išvedžioti. Aš norėčiau pritarti tam klausimui, kurį ponė Kopa pateikė. Kaip keičiasi ši situacija ir kaip mes galime e, palengvinti situaciją. Dėl ko tokia situacija susidarė? Kodėl Bosnijoje susidarė tokių dviejų tautybių situacija? Dviejų nacionalizmų situacija? Mes tiksliai žinome, kodėl taip atsitiko. Mes patys buvome nepasirengę reaguoti, reaguoti tvirtai ir stipriai nuo pat pradžių. Dėl to tokia situacija susidarė. Būtent mes tarsi prisidėjome prie tokios situacijos susiformavimo. Daytonas buvo sukurtas tam, kad kraujo praleimas būtų nutrauktas, bet po to turėjo būti normalizuota situacija, turėjo būti sukurtos sąlygos, kurios būtų naudingos valstybei įsitvirtinti kaip ES partneriai, kuri galėtų aukti. Ir dabar atrodo, kad jos identitetas vis silpsta. Uh, E, Serbijos Respublika visą laik blokavo tokius veiksmus. Mes matėm, kad tokia situacija daro, klostosi, 15 metų žiūrėjome, kas vyksta, bet nieko nepadarėme. Todėl aš jokių būdų nematau, kad Doris tekstas yra per daug griežtas. Aš visai nemanau, kad ten yra per daug kritikuojama. Pirmą kartą mes atvirai ir aiškiai kalbame apie dalykus tikraisiais jų vardais. Pirmą kartą mes suformuojame savo poziciją ir kritikuojame tai, kas vyko. Ir tai, ko mes turėjo, kam mes neturėjome leisti atsirasti per pasarosius 15 metų. Kaip jau sakiau, aš neteiksiu jokių pakeitimų pasiūlymų, bet aš norėčiau, kad visi paremtų tekstą tokį, koks jis yra dabar. Ačiū. Ponas Kacin. Spod predsednik, najprej. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti gerbiamą kolegę Doris Pak su puikiu darbu geras, išsamus pranešimas, gerai subalansuotas, realistinis, todėl e, viskas yra savo vietoje. <coughs> Tikrai pranešimas geras pagrindas tolesniam darbui, aišku, neišvengsime keleto pakeitimo, pakeitimų, kurie padarytų pranešimą ryštingesniu. Sveikinu ponę Pak už tai, kad prabilo apie nukentėjusias, ypač moteris Bosnijoje, kurias nukentėjo nuo vairių nusikaltimų. Kolegos e, teisūs, reikia daugiau dėmesio šiems nukentėjusiesiems skirti. Tačiau nepamirškime ir nusikaltelių, jie emigruoja iš Bosnijos Žinau, kad e, vienos šeimos narė nukentėjo nuo išprevartavimo, o jos prevartautojas dabar gyvena priešais ją toje pačioje gatvėje, kadangi e, vienoje ES valstybėje, kadangi ta valstybė suteikė jam politinį prieglopstį. Tai yra milžiniškos psichologinės traumos. Taigi ta prieglopstį suteikusi šalis pareiškė, šis e, išprevartavimas buvo senai, todėl suėjo senaties terminas. Taigi turėtumėme šią temą labiau iškelti. Tikrai, tikrai puikiai proga aktyviau pakalbėti apie tai. Serbijoje priimta rezoliucija dėl Srebrenicos, daug kas Bosnijoje ja, nepatenkintas, esu pranešėjęs dėl jo, tikrai galiu pakritikuoti rezoliuciją, bet iš principo tai yra geras dokumentas, kadangi e, Bosnijoje ir Serbijoje reikia šiam klausimui skirti didesnį dėmesį. Iš principo Bosnija ir Hercegovo, Hercegovina pati sprendžia, kaip sparčiai ji artės prie ES. Manau, kad tas daroma nepakankamai greitai, viskas tampa begalinė istorija, nuolat keliami tie patys klausimai konstitucinė sąjunga pagal Bosnijos politikus yra pakankamai ironiška ir visiškai netinkama. Nemažai Bosnijos politikų mano, jog ateityje reiktų šią šalį mm, suskaldyti, tačiau yra dalis politikų, kurie nori sustiprinti Bosniją ir Hercegoviną, e, panaikinant Republiką Serbską. Tačiau ne viena iš šių alternatyvų nėra e, reali. Labiausiai dėl to nukentės Bosnijos ekonomika. E, užsienio investuotojai nenorės investuoti į šią šalį. Ūkis tikrai nebus sužavėtas panašiais sprendimais. Todėl manau, kad mes Europos Sąjunga, Europos parlamentas, Europinės institucijos, turėtumėme pasiūlyti kitą strategiją. Turėtumėme paskatinti naują pri, privalomą integracinę strategiją. Ji padėtų šaliai pasirinkti e, naujam etapui kelyje į Europos Sąjungą. Deja, dinamika nėra tokia gyvybinga, kaip norėtumėme. Bosnija ir Hercegovina atsilieka nuo kitų Balkanų šalių. Tai ne piliečių kaltė, net jei ir jie išrenka politinį elitą. Pastarasis per šią kadenciją parodė, kad nesugeba atsakyti į iššūkius, kuriuos e, patiria, kurios turi įveikti Bosnija ir Hercegovina kelyje į ES. Keltą žodžių dėl Jakob Finsiknik. Dėje nėra noro ir sugebėjimų valios įgyvendinti teisingumo teismų, nes, atsiprašau, žmogus teisų teismo sprendimus, taigi artėja rinkimai, ar esate tikri, kad Bosnijai bus duota data dėl prisijungimo prie ES. Ar iš ties visi piliečiai galės dalyvauti rinkimuose ir galės iškelti save kandidatais per rinkimus? Tikrai neleistina mums dabar atsitraukti. Šiuo metu turėtume skatinti rinkimų įstatymų reformą. Tai vienintelis kelias, leisintis užtikrinti mažumų teises. Ar lauksime dar keturių metų ir tuomet suteiksime Bosnijai kažkokį terminą? Man, manau, jog būtent tokią žinę turime nusiųsti Bosnijai dėl liberali, vizų liberalizavimo. Nieko nesakysiu, jau daug buvo pasakyta. Tačiau iš principo nuveikti galime daug daugiau. Kaip minėjau, pateiksime keletą pakeitimų, kurie patobulins šį pranešimą. Iš principo, jis tikrai padarys teigiamą įtaką tolesniems įvykiams. Trys kalbėtojai be pono Mirel, kuris Enlargement plėtros generalinio direktorato mm, vadovas. Taigi mes turime dar vieną klausimą, todėl e, reikia sekti laikrodį. Taigi ponas Poselt, ponas Svoboda, ponas Broda, ponas Mirel ir baigs diskusijas ponia Pak. Ačiū, puikus pranešimas, nieko kito ir nebuvo galima tikėtis iš e, tokios puikios pranešėjos. Gal keletą aspektų mm, reiktų iškelti, jie išriškėjo per diskusiją, taigi vyriausiai galiotinio e, generalinio sekretoriaus e, klausimas, manyčiau, reikia išsiųsti signalą, kuris sustiprintų vyriausiojo įgaliotinio įgaliojimis abiejose postuose, jų, juos turėsime dar kurį laiką. Šis asmuo nusipelno daug didesnio mūsų palaikymo, turime ten puikų žmogų, jaučiu, kad Europinės institucijos jį nepalai, nepakankamai palaiko. Todėl sveikinu e, tą pranešimo dalį, kur kritikuojamos ES institucijos. Pažymėma, jos turėtų e, prisimti daugiau lyderystės. Maničiau, tai e, padės atsakyti į ponios kopą, kurios jau nėra salėje susirūpinimą tikrai teisinga, e, kritiškai ir teisingai kalbėti apie politiškai atsakingus asmenis, bet tą įmanoma daryti, e, jeigu sąžininkai elgiamasi su tarptautinė bendruomenė ir politinis e, elitas turi prisimti atsakomybę. Konstitucinė reforma įstrigo. Daytono konstitucija yra nesėkminga, pati šalis savo jėgomis šių trūkumų įveikti nesugeba. Jeigu mes tik baksnuosime pirštu politiniam elitui, tai su, susidursime su begalinė istorija. Turime aktyviai dalyvauti procesuose. Labai svarbu e, e, apeliuoti į pilietinę visuopinę. Be etninio elemento konstitucijos reforma bus neįmanoma. Reforma bus įmanoma tik tuomet, kai bus įtvirtinta pilietinė visuomenė, bus įtvirtinta federalinė vyriausybė, tačiau ta valstybė turi būti visų trijų etninių grupių valstybė, būtent Bosnijos musulmonų, kruatų ir serbų. Tačiau Ir čia aš turiu omenyje ne, ir visas kitas etinės grupės. Taigi, norint visą tai išspręsti, reiks daug darbų, tai pagrindinė užduotis ateinančiais metais. Jeigu to nepadarysime, po 20 metų sėdėsime ir skūsimės nesėkmingą reformą. Svoboda, please. Ačiū ir dabar žodis ponui Svoboda. Dėkui, ponė pirmininkė savaime suprantama kolegos Pak. Pranešimas kaip visuomet yra geras. Aš norėčiau apsiriboti ne tais aspektais, kur, dėl kurių mūsų nuomonė sutampa, bet tais, kuriais išsiskiria. Martinas Steinberg abu e, pragmatiški politikai, nesuprantu, kodėl jie prieš rinkimus vėl keletas tuos klausimus, kurie pasmerkti nesėkmiai. Gal reiktų pasistengti įgyvendinti tai, ką įmanoma padaryti, kaip įmanoma greičiau etninė e, priklausomybė, vadinamieji kiti. E, Republika Serbska yra pasirengusi padaryti daugiau, tačiau pažanga įmanoma tik žingsnis po žingsnio ir tai, ką įmanoma padaryti, iškart reiktų ir daryti, reiktų rodyti pavyzdį, kitaip pažangos nebus. Vyriausias įsigaliuotinis. Manyčiau, gal buvo pernelyg perspaustas su pasiūlymais padėti ją. Jis jau dirba ilgus metus, ir e, nieko nepasiekė, mes negalime bombarduoti, jeigu žmonės kažko nesu, nenori. Žinoma, tai yra S specialusis pasiuntinys, tačiau tai, apie tai net nekalbama, jeigu teisingai e, žiūriu. Bet mūsų pagrindinis partneris yra ES specialusis pasiuntinys. Aš suprantu, kad ponia Pak nenori tai gilintis, bet klausimas toks. Ar E, būtų efektyviau sujungti specialiojo įgaliotinio ir delegacijos vadovo ar vyriausiojo įgaliotinio pareigybėmis, taigi kokias pareigybės reiktų apjungti. Būtent toks klausimas yra keltinas ir reikia atsakymo į jį. Tačiau pati specialiojo pasiuntinio institucija ir vyriausiojo įgaliotinio institucija yra svarbi noriu išvengti nesusipratimų. Pasakysiu, kad visiškai palaikau šią temą pono Poselt išsakytą nuomonę, kad ten dirba puikus mūsų pasiuntinys. Na, ne tik dėl to, kad jis yra austras, tačiau dėl to, kad gerai dirba ir yra ES specialusis pasiuntinys. Dar dvi pastabos, ponė Poselt, jeigu dabar pradėsime kurti naują tvarką Bosnijoje ir Hercegovinoje. Aišku, aš suprantu jūsų pageidavimus, bet nemanau, kad galime tikėtis gerų sprendimų šioje šalyje. Turime dirbti su tais e, federaciniais vienetais, kurios turime, bei stengtis pasiekti pažangos dirbant su jais. Paskutinis aspektas, šeštas, septintas manęs netenkina, ypač septintųjų dalis Tai yra ne tik e, Republika Serbska. Ir kiti labai keisti pasisakymai yra nuskambėję. Jeigu mes pasakytumėme, kad raginame visus laikytis viso Deitono taikos susitarimo bei sukurti funkcionuojančią valstybę, būčiau labai patenkintas. Tačiau mums nereikia nei aklavietės su referendumu, nei kažko kito. Bent jau septintojo dalyje aš noriu abiems pusėms pasiūsti signalą. E, patobulinkė, patobulinkė Daytono taikos susitarimą ir tai bus puikiai išeitis. Ačiū, ponas Prėda. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să o felicit și eu pe doamna Pac. Ehm, două, două chestiuni. Dėkui, sveikinu, ponė pak. E, du, du trumpi klausimėliai jai. Norėčiau pakalbėti apie dvyliktąją dalį. Labai gera ta tiesi formuluotė apie konstitucinės reformos būtinybę. Tai yra esminis klausimas. E, kiti kolegos paminėjo, jog Būtent e, šis klausimas gali tarpti lemtingų, ponė Kopa klausė, ar tai protektoratas, ar tai priklausoma valstybė, kas tai yra apskritai. Teisėtumo klausimas glaudžiai susijęs su konstitucijos problematika. O Strasbūro teismo sprendimai turi būti vykdomi. Antras klausimas – jis susijęs e, su vienu įvykiu ir pirmiausia maniau, kad tai yra laikraštinė antis. Pirmiausia, turi omenyje Republika Serbska premjero pareiškimą. Jis pareikalavo, kad būtų boikotuojama žiniasklaida, premjeras to reikalauja. Maniau, tai yra pokštas, visiškai absurdiškas reikalavimas. Tai visiškas absurdas ir turime iškelti tokį dalyką. Turime suvokti, kaip svarbu informuoti piliečius ir užtikrinti spaudos laisvę. Ili, Mr. Mirel, you have the floor. Plėtros generalinio direktorato atstovui, ponui Mirelį, norėčiau steigti žodį. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Pak už puikų pranešimą. Aš pritariu Pak nuomoniai dėl padėties Bosnijoje ir Hercegovinoje. Padėtis per pastarąjį mėnesį pablogėjo, reformos vykdomos labai lietai. Ekonominė krizė dar labiau apsunkina padėtį. 2010 metais vyks rinkimai, tai reiškia, kad padėtis bus dar sudėtingesnė. Ir pasigirdo kalbų, tam tikros retorikos valstybėje, kuri dar aps, labiau apsunkina padėtį. Iš karto po to, kai e, Ashton ir Fiulė užėmė pareigas, apsilankė Bosnijoje ir Hercegovinoje, kad pademonstruotų savo įsipareigojimus, taip pat, kad paragintų šalies vadovus ir institucijas dirbti e, siekiant, kad šalis priartėtų prie Europos Sąjungos. Tai yra bendras mūsų tikslas ir kad tikslas būtų pasiektas, Bosnijos ir Hercegovinos vadovai turi dėti tam tikras pastangas. Jie turi visų pirma atlikti konstitucinę reformą. Praėjusi rudenį buvo dedamos rimtos pastangos ir čia aš ne visiškai sutinku su ponė Pak, ES ir JAV kartu pirmininkaujant Švedijai kartu su komisija ir taryba labai rimtai pabandė pasiūlyti minimalius konstitucijos pakeitimus. Tokie pakeitimai, tokie pasiūlymai būtų padėję geriau funkcionuoti valstybei. E, Pone Pak ir kai kurie kalbėtojai šiandien sakė, kad konstitucija būtų um, labiau atitiktų žmogaus teisų konvenciją, jeigu būtų padaryti pakeitimai. Deja, šios pastangos žlugo. Nepaisant to, žingsnis buvo labai svarbus. Dabar yra keletas galimybių, keletas pasiūlymų, valdžios institucijos gali imtis tam tikrų veiksmų ir patvirtinti konstitucinius pakeitimus prieš rinkimus. Ministras pirmininkas pradėjo veiksmų planą prieš keletą savaičių. Mes tikimės, kad jis sėkmingai vykdys tą planą. Deja, mūsų optimizmas senka, nes trūksta politinės valios šalyje. Ir atrodo bus taip, kad ta šalis siekianti narystės Europos Sąjungoje surenks antrus rinkimus, kurių metu ne visi šalies piliečiai galės kandidatuoti tokiuose rinkimuose. Tai reiškia, kad šalis pažeidžia dvišalio susitarimo antrąjį straipsnį. Ir ponia Pak yra teisi, sakydama, kad reikia labai daug ką nuveikti, nes norint prisijungti prie ES reikia pritarti ES vertybėms ir taisyklėms. Prieš keletą dienų su parlamentarais Sarajeve ir Eurostatu buvo surinktas susitikimas, e, buvo siekiama pritarti tam tikriems teisės aktams. Mes su valdžios institucijomis palaikome nuolatinį ryšį Mm, pasirašęs stabilizacijos ir asociacijos susitarimus. Mes nuolat diskutuojame su įvairiais komitetais. Šį susitarimą ratifikavo jau 20 valstybių, tačiau dabar atėjo laikas valstybei pasiekti rezultatų. Jie yra nustatę tam tikrus laiko terminus, iki kurių turi būti sukurtos institucijos. Žinoma, egzistuoja tam tikros priemonės, kurias mes taikome kitose regiono valstybėse, bet e, Bosnijoje ir Hercegovinoje padaryta labai mažai pažangos, išskyrus e, vizų režimo liberalizavimo klausimą. Per pastarosius keletą mėnesių padaryta didelė pažanga. Galima klausti, kodėl taip atsitiko. Politiniai lyderiai bijojo nekaip pasirodyti prieš savo piliečius. Bet kuriuo atveju tokia pažanga yra labai svarbi. Tai rodo, kad galima rasti politinį sutarimą ir kai toks sutarimas egzistuoja, galima pasiekti apčiopiamų rezultatų. Dabar mes vykdome savo vertinimą ir manau, kad galėsime pateikti jau netrukus pasiūlymą. Tačiau dėl vizų režimo liberalizavimo norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Šis klausimas yra tikrai labai svarbus, gyvybiškai svarbus. Reikia užtikrinti e, vizų liberalizavimą tiek Bosnijai ir Hercegovinai, tiek ir valstybėms narėms. Veiksmų planai susijęs su vizų režimo liberalizavimu yra tokie patys e, valstybėse E, taikoma ta pati metodika, taikoma ta pati strategija ir šiandien labai atvirai galiu pasakyti, kad komisijos negalima kaltinti dėl to, kad valstybė, pavyzdžiui, viena valstybė nepasiekė to, ką turėjo pasiekti, kai kitos valstybės pasiekė rezultatų ir joms pavyko. Šiandien Bosnija ir Hercegovina galėtų džiaugtis bevizų režimu, jeigu valdžios institucijos būtų vykdžiusios veiksmų planą. Taigi negalima kaltinti komisijos už tai, ko nepadarė ši šalis. E, svarbiausia mums yra siekti vizo, vizų regu, e, liberalizavimo tikslo. Kaip ir ponia Pak mes e, smerkėme e, tą mažą e, karo nusikaltimus įvykdžiusių piliečių skaičių. Karo nusikaltimų strategija turi būti sustiprinta. Buvo patvirtinta strategija, buvo patvirtintas veiksmų planas, tačiau dar nebuvo priimti teisės aktai ir šaltiniai teisės aktai. Jau keletą metų mes raginame atlikti teismų sistemos reformą. Turėsime atlikti ir reformos įvertinimą nuo 2011 metų. Deja, mes kol kas nematome, kad valdžios institucijos stengtųsi uh, priimti teisingus sprendimus. Taip pat reikia palaikyti ryšius su pilietinė visuomenė. Praėjusiais metais Sarajeve buvo pradėta vykdyti programa, pagal kurią rengiami susitikimai su parlamentarais ir Europos parlamento nariai galėjo dalyvauti tokioje programoje taip pat stengiamės dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Atsirado naujų nevyriausybinių organizacijų, kurios yra tikrai labai daug žadančios. Serbijoje, Kroatijoje buvo pradėta iniciatyva, kurios tikslas yra susitaikinti su nesena praeitimi. Ir tai aišku yra labai svarbu. Su ponu Kukan galėčiau sutikti, kad e, reikėtų šiame pasiūlyme kalbėti apie žiniasklaidos nepriklausomumą. Žinoma, daugelis kitų kalbėtojų iškėlė kitų klausimų, negalėčiau sureaguoti į visus juos, su didžia dalimi jų aš sutikčiau. Taip pat sutinku ir su ponė Pak dėl dviejų mokyklų po vienu stogu. Tai yra nepriimtina. Mokyklos rengia e, kartas, kurios geriausiu atveju ignoruos vieną kitą, blogiausiu atveju matys vieną kitą kaip savo priešą. Man buvo pasakyta, kad aš nieko nesuprantu apie šitą šalį, kad tai yra susijęs su tapatybė ir e, manau, kad tokią pastabą savo pasisakymą ir baigsiu. Taip, mes stengiamės skirti finansinę paramą švietimo sistemai, bet kaip ponia Pak ir sakė, yra 13 švietimo ministrų ir esant tokiai situacijai pasiekti pažangos yra sudėtinga. Tempus programa yra vykdoma Erasmus Mundus, e, susiduria su daugiau sunkumu dėl jau paminėtų priežasčių, nebuvo nustatytos kontaktinės institucijos ir dar daug ką reikia nuveikti. Labai svarbu, kad visi mes kartu ir toliau ragintume šalies vadovus būti atsakingais ir kad galėtume Bosnios ir Hercegovinos piliečiams pareikšti, kad jų ateitis yra Europoje. Vizų liberalizavimo procesas e, šią prasme yra labai svarbus. Ir būtina visus tuos signalus perteikti Bosnius ir Hercegovinos žmonėms. Pirmininkas. Ačiū. Dabar viskas priklauso nuo jūsų. Ar turėsime e, laiko kitiems klausimams. Visi jūs e, tikrai labai gyrė. Doris Bak. Bak. Ačiū keletą aspektų. Keletą aspektų paminėsiu, kuriuos pamiršau. Žiniasklaida reikia su jomis bendrauti, tą supratau, be problemų, bet problema yra jų nepriklausomybė, kadangi bent vienoje iš federacinių valstybių jį yra pažeidinėjama. Toliau buvo iškeltas klausimas Mm, tarsi mes negalvojame pakankamai apie Bosnijos Hercegovinos ateitį Europos Sąjungoje. Tikrai taip nėra, pasiskaitykite geriau, gaila, kad ponios kopos čia nebėra mūsų ir manęs. Mm, Balkanuose niekas nesiklausys, jeigu nekalbėsime tiesos, nekalbėsime tiesiai, būti mandagiam svarbu, bet įvardinti daiktus tikraisiais vardais yra būtina. Aš nesu nemandagiai, aš įvardinu problemas ir tai padės mane suprasti. Ir jeigu kalbėsite su ponu Dodik, suprastė, kad jis kalbasi ir supranta tik tos, kurie nevinioja žodžiai vatą. Ačiū už pateiktus pasiūlymus. Ir ponios Boskort, laukiu jūsų pasiūlymų. Jeigu mes norime turėti veiksmų planą ir norime jums pateikti tą veiksmų planą, tai pasakysiu, kad jie jau turi tokį planą, vyriausiai galiotinio 3 plus 2 veiksmų planą, jie jo neįgyvendino, bet dėl to jie patys nukenčia. E, nes dėl vizų liberalizavimo naudos gavo piliečiai, jie patys nenukentėjo, todėl taip viskas greitai ir ėjo. Taigi veiksmų planai dėl kiekvienos ryties egzistuoja. Toliau po, e, dėl Madrido rezoliucijos su JAV, nieko mm, ji net neš, kadangi buvo pateikta likus mažai laiko prieš pačią pabaigą, pateikta iš šalies, neiš, neišsiaiškino situacijos, tas kartojama praeities klaida, bandoma kažką siūlyti iš šalies, nepasinaudojama vidiniu įdirbiu. Ten yra puikus susitarimas, tiesiog jis neįgyvendintas. Tiesiog jis atspindi politikų mintis, jeigu aš ateisiu iš šalies bei pateiksiu savo pasiūlymus, tai aš elgsiuosi su, se, su šia šalimi kaip su protektoratu. Reikia būti akcerniam, dodik ir visų kitų mintis. Ne vienas iš jų nenorėtų pasirašyti. Dėl Birželio pirmos konferencija yra tuščia ir galėtų jos net nebūti. Na, jeigu jūs norite važiuoti, tai jūsų reikalas. Aš nežinau, kam tai bus naudinga. Taip pat pasakysiu, kad vizų mm, liberalizavimas šią vasarą turėtų būti įvykdintas. Mes išklausėme ponio Mingarelį. Jeigu egzistuoja egzistuoja veiksmų planas dėl vizų liberalizavimo, jis yra įvykdymas, tai turi būti ir vizų režimas liberalizuotas. Todėl manau, kad jis yra įvykdytas, kaip kad kažkada Albanija padarė. Es vyriausiasis įgaliotinis, aš jį minėjau vieną kartą, pabaigoje, m, mm, atsiprašau dėl to, tikrai ne, nereiškia, kad žvelgiu į situaciją kitaip nei tu. Ir ar tas vyriausiasis įgaliotinis turėtų vadovavim ponė Ešton pakeisti delegaciją ir su jie susijungti, nemanau, kad a, e, tai yra šio pranešimo dalis, tai kito dokumento dalis, tiesiog mes turėtumėme e, užtikrinti, kad abiejų pa, pareigos turi būti paminėtos, tam pritariu. Ir e, ponė Mirėlė, mes nekartą susitikome uh, Eh, įvairiuose konferencijose, svarbesnė nei, svarbesnė nei birželio pirmoji. Tai jūs sakote, reikia pateikti. Martinos eh, praeisiais metais Bild kažką pateikė vietoj to, kad pasinaudotų esamų dalykų. Jūs eh, žinote, kadangi ilgai svarstėte šią padėtį, kad reikia pasinaudoti patirtiminį Taip pat buvo pabrėžta būtinybė keisti konstituciją, tai yra svarbu, pritariu tam, bet mes jau ištisus metus bandome įtikinti, e, jog negalime iš šalies primesti šiai šaliai e, konstitucijos, nebent mes surinktume antrąjį Dayton, Daytoną, to tikrai nebus. Mm, ten yra politikai, kurie turi prisimti atsakomybę, turi patys parengti savo konstituciją, kad ji būtų tvirta ir galiojanti. Tikrai jūsų pastabos yra svarbus, patobulinsiu pranešimą, baigiu savo uh, pasisakymą ir manau, kad vertėjai manęs vis tiek šiaip ar taip neišvertė. Aš tikrai uh, norėjau sužinoti, ar, ar ta valstybė tikrai pasieks kažką. Aš sakiau, kad situacija, kuri susidarė dabar, uh, verčia mus diskutuoti ir būtų geriau, kad toje valstybėje būtų padėtis geresnė. Dar po žodis poniai Nilsen. Bet dar pirmiau pasakysiu, kad pakeitimus šiam pakeitimui galima teikti iki balandžio 13 dienos 12 valandos. Dabar žodis poniai Nilsen. Pristatykite savo pranešimą, kuriame rekomenduojama kad pilietinių laisvių komitetas nepatvirtintų susitarimą su Pakistanu. Atkreipkite dėmesį į tai. Dar vienas dalykas ir norėčiau, kad jūs e, suprastum, dar vienas dalykas man rūpi ir apie tai pasakysiu po to, kai baigsi šį prezentaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kolegos, jūs turite nuomonės projektą, e, kuriame aš rekomenduoju mūsų komiteto vardu, kad Libe komitetas atmestų šį readmisijos susitarimą. E, mano argumentai dėl šios pozicijos yra pagristi šiomis išvadomis. Pirmą kartą Europos parlamentas turi galimybę įvertinti readmisijos sutartį ir padaryti įtakos to sutarties turiniui. Tokiu būdu žmogaus teisų padėtis Pakistane E, būtų įvertinta kitaip, būtų suprasta, kad ją reikia išsamei išanalizuoti. Yra sudaryta 11 bendrijos e, redmisijos sutarčių iš viso ir Europos parlamentas anksčiau neturėdavo tokios e, didelės įtakos susitarimo turiniui. Ir rezultatų pagal tuos 11 redmisijos susitarimų nematome, nes jie nėra skelbiami informacija nėra net perdodama nei Europos parlamentui, nei nacionaliniams parlamentui. Todėl Europos parlamentas negali kontroliuoti šių redmisijos e, susitarimų bendrijos politikų įgyvendinimo. Mes negalime dirbti savo darbo, negalime dalyvauti teisės aktų kūrime. Šis vertinimas yra gyvybiškai svarbus, ypač jeigu galvojame apie žmogaus teisės toje šalyje. Prieš sudarant naujus redmisijos susitarimus, reikia įvertinti turimų redmisijos sustarimų įgyvendinimo lygį. Europos komisija pažadėjo, kad iki 2009 metų taikomi redmisijos sustarimai bus įvertinti, tačiau kol kas vertinimo išvadų nematome. Dabar susidarė tokia situacija, kuri primena šiek tiek SWIFT padėtį. Tai nėra susitarimas tarp ES ir pa, atsiprašau, aš nebejoju dėl ES ir Pakistano readmisijos sutarimo, aš abejoju bendrai dėl readmisijos susitarimų veiksmingumo. Tai yra pirmasis e, toks dokumentas aptariamas Europos parlamente įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Dabar, turint Lisabonos sutartį, Europos parlamentas atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį. Parlamentas gali vetuoti tokio pobūdžio susitarimus. Todėl aš rekomenduoju, kad Europos parlamentas pasinaudotų savo įgaliojimais kaip vienas įstatymų prieimėjų, greta komisijos ir tarybos ir atmestų šį susitarimą tarp ES ir Pakistano, kol E, laukdamas, kol komisija nepateiks ankstesnių redmisijos sustarimų įvertinimo. Kaip aš jau sakiau, aš norėčiau, kad būtų akcentuojama, jog tos sustarimuose nepakankamai dėmesio skiriama garantijoms žmogaus teisėms. Europos komisija neduoda mums jokių atsakymų į pateiktus klausimus. Atkreipiu dėmesį į komisijos 2005 metų dokumentą, kuriame yra paaiškinami redmisijos susitarimai bendrai ir įvardinami visi sprendimai, e, kuriuos kompetentingos Europos Sąjungos E, institucijos priima laikydamosi Ženevos sutarties, Ženevos konvencijos 71 e, protokolo, taip pat ir Dublino konvencijos 210 konvencijos bei Junktinių tautų žmogaus teisų konvencijos. Visose tose dokumentuose yra sakoma, kad nei vienas žmogus negali būti perdodamas trečiai valstybei jeigu tam asmeniui kyla rimta grėsmė - mirties bausmė, kankinimas ar koks kitas nežmoniškas elgesys. Visi žinome, kad Pakistane žmogaus teisės yra pažeidžiamas, mirties bausmės vykdomos ten žmonės yra kankinami, žmonės pradingsta, prievarta, vairiausi garbės nusikaltimai vykdomi, moteris visiškai neturi teisų ilgiausią sąrašą galėčiau pateikti. Vis tik komisija ir taryba pasirašė su readmisijos sustarimą su šalimi, kurie nėra jokių garantijų. Uh, turiu galvoje e, pagarbą pagrindiniams teisėms tų žmonių, kurie bus e, siunčiami atgal. Todėl e, pateikus mano klausimą, komisija man atsakė, kad ES valstybės narės pačios turi užtikrinti, kad išsiunčiamų žmonių pagrindinės teisės Pakistane nebūtų pažeistos. Taigi komisija tarsi permeta visą naštą valstybėms narėms ir netiki, aš netikiu tokiamis garantijomis. Uh, Pagal sutarties 211 straipsnį Europos komisija yra ES teisės aktų sargas ir e, ji turi pasirūpinti, kad visi teisės aktai būtų gerai įgyvendinti. Tarptautiniai susitarimai, tokie kaip es ir Pakistano redmisijos susitarimas, turi būti sudaromi įtraukiant pagrindinių žmogaus teisų straipsnį. Tai yra Europos komisijos atsakomybės dalis. Taryba iš savo pusės sako, kad ji nėra atsakinga už redmisijos sutarčių tvarkymą. Tai kelia nerima, todėl kad taryba atstovauja valstybės nares. Ir valstybių narių kompetitingos institucijos nusprendžia, ar migrantus reikia siūsti atgal. Galėčiau Jums pateikti pavyzdį. Panašus sutarimas buvo sudarytas su Šri Lanka, jis įsigaliojo 2004 metais nepaisant to, kad toje šalyje tuo metu buvo labai rimtų įvykių, rimta nerima keliančių įvykių. ES niekuomet nesustabdė tamilų gražinimo į tėvynę. E, nepaisandama, nepaisandama to, kad Europos žmogaus teisų teismas nu, priėmė sprendimą, kad tamilų siuntimas namo yra pagrindinių žmogaus teisų konvencijos pažeidimas. Taip pat galėčiau priminti afganistaniečių situaciją. Afganistaniečiai Europos valstybių yra gražinami į Pakistaną. Kaip galime užtikrinti, kad su jais Pakistane bus deramai elgiamasi? Ar Pakistano administracija tada juos siūs atgal į Afganistaną deramomis e, aplinkybėmis, sukuriamas domino efektas. ES pasirašo redmisijos sutarimą su Pakistanu, tada Pakistanas pasirašo dvišalį sutarimą su Afganistanu. O mes nieko nežinome kas to teisės akto turinyje bus parašyta ir ar jis bus įgyvendintas. Kovo 23 dieną aš pateikiau komisijai tokį klausimą, e, tačiau e, atsakymo jokio negavau. Užbaigdama norėčiau paminėti Europos parlamento 2003 metais priimtą rezoliuciją, kurioje e, raginama valstybės narės nedelsiant pakeisti taisyklės dėl asmenų gražinimo į kilmės šalį nes labai dažnai tokiu būdu yra pažeidžiami teisės aktai užtikrinantis pagarbą žmogaus orumui. Norėčiau atsakyti kolegoms, kurie per pirmąją diskusiją apie šią nuomonę e, į mane kreipėsi. Visi kolegos pripažįsta, kad yra rimtų žmogaus teisų problemų susijusių su šiuo sustarimu. Tačiau kai kurie parlamentarai pasisakė už šį redmisijos susitarimą. Buvo parlamentarų sakančių, kad Pakistane padėti šiek tiek pagerėjo, tačiau iš esmės niekas nepateikė apčiuopiamų įrodymų. Norėčiau sužinoti, apie kokius pagerėjimus jūs kalbate. Taip pat buvo pasakyta, kad žmogaus teisų situacija dabar e, tampa vis prastesnė. E, ta valstybė yra ES partnerė ir e, mes kovodami su terorizmu tarsi turėtume e, apsaugoti tą šalį. Bet aš galiu pasakyti, kad Pakistano žvalgybos tarnybos visuomet rėmė Talibaną. Ir Pakistano žvalgybininkai yra iš dalies atsakingi už afganistaniečių tragedijas, kurias, e, kurios juos ištiko pastaruoju metu. Pakistaniečiams tas pats atsitinka. Ačiū. E, euh, Ačiū pirmininkė. Trys komentarai dėl šios rekomendacijos, kurią kurios, rekomendacijų, kurios surašytos ponios Kilnilsen nuomonėje. Visų pirma, aš, kaip ir ponė Kilnilsen, esu susirūpinęs dėl Pakistane sustarsios nestabilios padėties ir dėl e, nepagarbos žmogaus teisėms. Nerima kelia ir vidaus saugumo nebuvimas. Tai, kas įvyko e, Pakistano šiaurės vakaruose pirmadienį, e, kelia rimtą susirūpinimą, tai rodo, kad valstybė yra silpna, kaip ir jos saugumo sistema. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dabartinėmis aplinkybėmis geriausia būtų sukurti aišku bendradarbiavimo mechanizmą. O dėl redmisijos, tą patį galėčiau pasakyti, mes turime turėti aiškę struktūrą. Valstybės narės negali elgtis savo ruoštų, nesižvelgdamas ES teisės bazę. Jos negali improvizuoti. Pagal e, sutarties 16 straipsnį ES atstovai dirbs bendrame redmisijos komitete. Tokiu būdu komisija galės stebėti, kaip yra laikomasi žmogaus teisų e, pabėgėliams grįžus į tėvynę. Dėl Afganistano pabėgėlių akivaizdu, kad priemus šį susitarimą afganistaniečiai galėtų būti jėga gražinami, net nepatikrinus, neturint galimybių patikrinti, ar jie tikrai bus saugus. Prisiminkime 2005 metus. 3,5 milijono afganistaniečių, 3,5 tūkstančio afganistaniečių uh, buvo išsiusti į tėvynę, daugiauma savanoriškai, jungtinių tautų ypatingas įgaliotinis pabėgėlių klausimais tuo rūpinosi. Ir e, ta tarnyba turi savo atstovą šalyje e, ir tas atstovas stebi, e, kaip reikalai susiklosto sugražintiems pabėgėliams. Aš nemanau, kad šiame kontekste būtų galima tą patį padaryti. Aš sutinku su ponė Kil Nilsen, kuris sako, kad nepakanka informacijos apie readmisijos sutarčių sudarytų komisijoje gyvendinimą. Taip pat aš sutinku, kad mums reikia išsamesnės e, šio klausimo studijos. Tačiau negalima to pateikti kaip argumento susitarimui su Pakistanu atmetimui Būtų labai naudinga gauti duomenį susijusių su kitais redmisijos susitarimais, tačiau to nepakanka, kad e, argumentuotume šio redmisijos susitarimo nesudarimą. Dėkuoju, ponas Vigenin. Labai trumpai, nes e, mums jau tikrai trum, e, stinga laiko. Pone Kilnilsen labai daug dirbo rengdama šį nuomonės projektą. Mes turime pripažinti, kad yra valstybių, kuriuose žmogaus teisų situacija nėra geresnė negu kad Pakistane. Yra sudaryti redmisijos susitarimai su kai kuriomis iš tokių šalių. Todėl mums reikia įvertinti, kaip yra įgyvendinami redmisijos susitarimai. Pirmą kartą mes turime galimybę pasinaudoti naujai suteiktomis galiomis. Dabar turime realią galimybę pareikalauti atlikti tokį įvertinimą ir mes turime atkreipti dėmesį į tuos klausimus, kuriuos jūs ir akcentavote savo pranešimo projekte. Aš norėčiau Jums užduoti procedūrinio pobūdžio klausimą. Galbūt lygio komitetui mes turėtume siūlyti neatmesti E, susitarimą, bet atidėti šio klausimo svarstymą. Tuo tarpu mes galėtume toliau svarstyti ir laukti e, turimų redmisijos sustarimų įvertinimų. E, turėtume palaukti Europos komisijos atsakymo. Galbūt komisija mus patikins, kad sudarant redmisijos sustarimą bus atsižvelgiama į žmogaus teisų klausimus ir tų žmonių, kuriems taikomas toks redmisijos sustarimas teisės. Jeigu e, nebus atidėtos diskusijos lybė komitete, aš manau galėtume pritarti mūsų komiteto rekomendacijai. Ir aš manau, kad Libė komitetas turėtų atsižvelgti į mūsų nuomonę. Pirmininkas, ačiū. Ponas Haino Marijus iš išorės santykių generalinio direktorato yra ir norėtų pasisakyti. Aš esu Paulo Mušakievič. Ponas Haino dėja negalėjo atvykti į šį posėdį. Labai trumpai trumpai. Žinoma, buvo iškeltas ne vienas klausimas ir norėčiau pasinaudoti šią galimybę e, atsakyti. Bent jau kai kurios klausimus, jeigu manoma, pirmininkas dėja turime problemų dėl vertimo, kadangi vertėjų darbo laikas jau baigėsi. Aš norėčiau, kad jūs aptartumėte šios klausimus tiesiogiai su pranešėja, bet norėčiau suteikti žodį e, pranešėjai apibendrinti diskusiją. Taip pat jūs galėtumėte pateikti atsakymus e, ir savo reakciją raštu. Labai norėčiau paminėti du aspektus. Pirmininkas, taip, pirmiausia, jums suteiksiu žodį, po to poniai Kyl Nilsen. Taigi du dalykai dėl įvertinimo ir kitas dalykas - žmogaus teisų apsauga. Pirmiausia, įvertinimas ir terminas. Mes ketiname įvertinti turimus redmisijos susitarimus, e, taip pat ir būsimus redmisijos susitarimus, dėl kurių daromas, tačiau terminas yra 2010, ne 2009, tai yra numatyta Stokholmo programoje ir bus laikomasi to termino. Ir Dabar norėčiau perėti prie antrojo klausimo žmogaus teisų apsaugos. Turėčiau dar kartą pabrėžti ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas praėjusią kartą buvo paminėta. Redmisijos susitarimuose mes neketiname dar kartą kartoti tų teisių, kurios jau yra numatytos kažkur kitur. Yra nuostata, kuri sako, kad atsakomybę iš susijusi su vidinė teisė ir tarptautinė teisė. Nu, čia mes kalbame apie Ženevos konvenciją, apie ES teisės aktus susijusius su prieklopščio politika. Visa tai turi būti taikoma ir readmisijos sutartims. Dėkuoju, sako pirmininkas, dabar pana Kyl Nilsen. Le Pakistan euh, n'a pas pour l'instant adopté. Man atrodo, kad Pakistanas vis dar nepriėmė didžiosios dalies tarptautinių konvencijų dėl žmogaus teisų, Ženevos konvencijos ir panašiai. Todėl jūs taip kalbėdamas manęs nenuraminote. Aš tik atsakysiu ponui, kuris manęs klausė dėl vertinimo. Jeigu aš teisingai supratau, numatyta, kad jis įvyks iki šių metų galo. nereiškia, kad mes atidėsime to, to vertinimą. Jis yra labai svarbus. Ir diskusija dėl redmisijos sutarties įvyks dar kartą po to, kai perskaitysim vertinimo ataskaitą. Tik ne dėl to problemų kilo, bet tai tik vienas aspektų. Turim diskutuoti ir išnagrinėti tą susitarimą Uh, Ačiū. Aš pats dar noriu porą trejata dalykų paminėti prieš padėkodamas vertėjams. Balsuosime, kai ši nuomonė bus pateikta balsavimui ir balsuosime tik dėl paskutinės pastraipos, kurie yra pateikiama rekomendacija. Jeigu teiksime pakeitimų, tai juos galėsime, jais galėsime keisti tik paskutinės pastraipos rekomendaciją. Pakeitimų pateikimo terminas – balandžio 9 diena, penktadienis 12 valanda. Kitas komiteto posėdis – balandžio 27-28. Ačiū.